Gerbiami kolegos, visus kviečiu susėsti. Bonjour tout le monde. Labas rytas visiems. kamerą matote mūsų e, salėje. Hamilton Berg paprašė leidimo filmuoti, džiaugiamės matydami e, Olandijos televizijos atstovus čia salėje ir pradedam savo posėdį. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių priimtų sprendimų. Kopijas tų sprendimų, kur buvo priimti ir rugsėjo 25 ir spalio 11 posėdžių pranešimus rasite, kopijas turite, jeigu iki 12.30 nesulauksim pastabų, tai tuomet laikysime, kad tie sprendimai yra patvirtinti. Ir balsuosime. O prieš balsavimą norėčiau įsitikinti, kad yra pakankamas dalyvių skaičius susirinkęs į posėdį. Balsuokime, kolegos, tuo būdu susiskaičiuosim, kiek mūsų yra. Baigiame balsuoti. Viskas tvarkoj, galim pradėti. Pradedam nuo pono Koš pranešimo. Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybės. Tai yra iniciatyvinis pranešimas, galim pradėti. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, nėra aišku. Balsuokime, kolegos, pasitikrinkim. Baigiam balsuoti. Atmesta. 35 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 36. Norit pasitikrinti dėl 35. Tvarkoj. Balsuojame. 35 pakeitimas elektroniniu būdu. Baigiam balsavimą. 35 pakeitimas yra patvirtintas. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 38. Norite pastikrinti? Tikrinkimės dėl 36 pakeitimo. Baigiam balsuoti. Na štai. Atmesta, kad ir kaip bebūtų gaila, sako pirmininkė. 38 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas 38 pakeitimas. Antras kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečias kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 49 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta susilaikė, patvirtinta. 65 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Nėra aišku. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Baigime balsuoti. 65 pakeitimas yra patvirtintas. Septintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 70 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Nėra aišku. Pasitikrinkim dėl 70 pakeitimo. Baigėme balsuoti. 70 pakeitimas yra patvirtintas. Tęsime toliau. Imko 11. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Imko 18. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 71 pakeitimas už. Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 74 už, prieš, susilaikė, 74 atmestas. 75 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 76 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 77 kas už, prieš, prieš, susilaikė, patvirtinta. 80 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 84 kas už, prieš, susilaikė, neaišku. Pradedam balsuoti dėl 84. -ojo. Baigiam balsuoti. Atmesta. Aštuntas kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 96 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 97 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. 97 patvirtintas. 98 ir 99. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šimtas. Kas už? kas prieš, susilaikė, šimtasis atmestas. Pone Vandenkap, jūs balsuojate prieš savo paties pakeitimą. Na, vienas aišku elgesi taip, kaip jam patinka, sako pirmininkė. 101. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 102. Kas už? prieš, susilaikė, atmestas 102. 103. Atsiprašau, sako pirmininkė, dėl jo balsuoti nereikia. 106. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Devintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Imko 12 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, vienuoliktasis kompromisas patvirtintas. Imko 16 Atkrenta šis, sako pirmininkė, 119 pakeitimas dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 120. Kas už? Prieš. Susilaikė. 120. Patvirtintas. 121. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 121. Atmestas. 122. Kas už? prieš, susilaikė. 122 atmestas, 12 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 13 kompromisas kas už. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 135 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė. 135 patvirtintas. 15 kompromisas, kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 16 kompromisas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 17 kompromisas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 147 pakeitimas už, prieš, susilaikė, 147 atmestas, 148 kas už. Pone Vandekamp, jums nuosavi pakeitimai nepatinka, jūs vis balsuojate prieš. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 148. Norite pasitikrinti dėl jo, taip? Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pone Artuk, jūs teisus, 148, pono Vandekamp pakeitimas. Uh, jis yra patvirtintas. Ponas Vandekamp balsavo prieš savo pakeitinimą. Gerai, kad jūs, ponė Artugai, dalyvaujat posėdėje, tuo, tuo būdu jį patvirtinam. 18 kompromisas. Kas už? Šimtas keturiasdešimt aštuntas buvo patvirtintas, todėl šimtas keturiasdešimt devinto nebalsuojame, sako pirmininkė. Ar aišku, ponė Rykė? Tada gerai. Aštuonioliktasis kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 178 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. 179. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 21. Kompromisas kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 22. Kompromisas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 23. Kompromisas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta Patvirtinta. 196 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 197 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 198 kas už, prieš, susilaikė, atmesta Patvirtinta. Dabar 200 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 201. Kas už? Prieš. Susilaikė. 201 atmestas. 202. Kas už? Prieš. Susilaikė. 202 atmestas. 203 už prieš susilaikė patvirtinta. 204. Kas už? Nebeklausysiu jokių komentarų, sako pirmininkė. 204. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? 204 atmestas. 205 kas už? Kas prieš? susilaikė, 205 atmestas. Norite pasitikrinti, taip? Tai tuomet balsuokime dėl 205 elektroniškai. Tu 105 pakeitimas buvo atmestas. 24 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 214 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 216 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 217 už, prieš, susilaikė, atmesta. 219 kas už, prieš, susilaikė susilaikė, patvirtinta. 25 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 31 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 31. 32, atsiprašau, kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš Susilaikė. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Norite pasitikrinti, taip? Balsuosime dėl 20 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ir dabar balsuojame dėl viso dokumento teksto elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 43 kolegos balsavo už, vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname poną Kor. Jūsų pranešimas dėl kelių saugumo yra patvirtintas. Ačiū, sako pranešėjas. O dabar tęsime mūsų balsavimą ir balsuosime dėl Peter Longrin pranešimo. Tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keliams vežti, vairuotojų pradinė kvalifikacija ir periodinis mokymas. Allons-y. Taigi pradedame. Antrasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pirmasis kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 2.11.48 ir 49 pakeitimai, kas už prieš susilaikę patvirtinti. Antrasis kompromisas kas už prieš susilaikę patvirtinta. Trečiasis kompromisas kas už prieš susilaikę patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas kas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau Devintasis pakeitimas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Du vienodė, šešiasdešimt abu atkrenta, sako pirmininkė, kadangi patvirtino 11 pakeitimą. 12 dabar kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 13 kas už? Prieš. Susilaikė. 13 patvirtintas. Toliau. 63 kas už? Prieš susilaikė, atmestas. Keturioliktasis. Norite pasitikrinti, ponė Ertungai? Gerai, balsuojame dėl 63. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Jūs buvote teisus, priimtas. Toliau Keturiasdešimtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę. Man regis, kad priimtas jisai, bet balsuokime, pasitikrinkime. Prašom balsuoti dėl 40 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimtas, taip. Priimtas 40 pakeitimas. 62 kas už prieš, susilaikė, priimta. 64 pakeitimas kas už, jis vienodas kaip su 65-uoju. Kas už juos, prieš, susilaikė, priimti. 15 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 66. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 67. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 68. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 69. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 70 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 71 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 60, 72 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 73 Tai yra lingvistinis pakeitimas, nereikia balsuoti dėl jo. Penktasis kompromisas, kas už? Prieš, susilaikė, priimtas. Šeštasis, kas už? Prieš, susilaikė, priimtas. Septintasis kompromisas, kas už? Prieš, susilaikė, priimtas. 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 20 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 22 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 23 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 24. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 25. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 30. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 26 pakeitimas. Kas už? Dvidešimt šeštasis, reikia balsuoti dėl jo. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Dvidešimt septintasis. atkrinta, kadangi ką tik balsavo 26-ojo. Ir dabar 28-asis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 29-asis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 31-asis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 32 kas už, prieš, susilaikė. 32 neaišku. Balsuokime kortelėmis. Balsavimas baigtas. Geroka persvara atmestas. 33. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 34. Kas už, prieš, susilaikė. 34. Atmestas. 35. Kas už, prieš, susilaikė. 35. Atmestas. Norite pastikrinti? Gerai. Balsuokime. 35. pakeitimas. Balsavimas baigtas. 65 atmestas. 36 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 37 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 38 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 39 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 42. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 43. Kas už? Prieš. Priimtas. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar galutinis elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Je ferme le vote. Balsavimas baigtas. 47 e, už, niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Sveikinu, ponė Linkrenai. Patvirtintas jūsų pranešimas. Dar dėl jūsų pranešimo. Ar jūs už ar prieš e, dėrybų pradžią? Elektroniniu būdu balsuosime, kas už tai, kad prasidėtų, būtų e, suteiktas įgaliojimas dėryboms. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. 44 už, 2 prieš, Taigi, jūs turite įgaliojimą dėryboms. Sveikinu, ponė Piterį Liudgrinai. Toliau. Liusi Anderson pranešimas dėl tarpalstybinio siuntinių pristatymo paslaugos. E, du pirmieji pakeitimai atsiimti. Pradedame nuo pirmojo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Neaišku. Balsuokime kortelėmis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už? prieš, susilaikę, priimta. Toliau septintasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 205 pakeitimas. Norite pasitikrinti dėl 40 gerai. Balsuojame dėl 40 pakeitimo. E, balsavimas baigtas. Buvote teisus 26 už patvirtinta. 205 e, pakeitimas. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė atkrenta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pakeitimas žodžiu yra pateiktas 23 kompromisui. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui žodžiu? Ne. Taigi balsuosime.

būtų galima balsuoti atskirai dėl pakeitimo žodžių. Balsuosime dėl 23 kompromiso, į kurį patenka kompromisas, e, pasiūlymas žodžiu jis, kadangi niekas nebuvo prieš jį, taigi jis patenka į 23 kompromisą. Kas už 23 kompromisą? Prieš susilaikę. 23 kompromisas patvirtintas. 25 kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę. Patvirtinta. atrodo greitai sekasi balsuoti. Šeštasis kompromisas, kas už. Šeštasis kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Taigi balsuosime dabar dėl atskirų pakeitimų. Viskas vyks greitai, nieko tokio. Pradžioj balsuojame dėl 66-ojo, nuo 66-ojo iki imko 66-ojo. Kas už visą tą bloką? Kas prieš? Priimti. Toliau. Devintasis kompromisas. Devintasis kompromisas, kas už, prieš susilaikę, priimtas. Toliau dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikę, priimta. Vienuoliktasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvyliktasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 90 e, pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 88 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečiasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Norite pastikrinti? Gerai, balsuokime dėl ketvirtojo. Balsavimą baigime. Už 29, 18 prieš, tikrai patvirtintas, aiškiai persvara. Penktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Tryliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Aštuoniasdešimt devintasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 24. Kas už? Prieš susilaikė, atmestas. 158 kas už, prieš, atmestas. 158 atmestas. 14 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, atmestas 14 kompromisas patvirtintas, 15 kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Imko penktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Imko septintasis kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, septynioliktasis kas už, prieš, 17 kompromisas patvirtintas. 109 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, neaišku. Balsuosime dėl 109. Atmestas. 18 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, neaišku patvirtinta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 119 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau, norite pasitikrinti dėl 119, gerai. Ne. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 119 pakeitimas. 20 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 21 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 13 simko kas už. Prieš susilaikę, priimta. 22 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 133 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 24 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 27 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 28 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Imko 20. Kas už? Prieš susilaikę, priimtas. 29 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Imko 22 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 30 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 31 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Imko 25 kas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmestas, bet reikėtų gal pasitikrinti. Balsavimas baigtas. 25 pakeitimas Simko atmestas. Dabar balsuosime dėl e, kortelėmis, dėl e, projekto viso. Galutinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt trys už, trys prieš. Pone Liusi Anderson, jūsų pranešimas patvirtintas. O dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl dėrybų įgaliojimų. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 42 kolegos balsavo už, tad jums, dėry, jums suteikiami dėrybų įgaliojimai. Sveikiname kolegėlius Janderson. Įveikėm šią užduotį, sako pirmininkė. Norite pasisakyti? Prašau. Thank you, colleagues. Dėkuoju, kolegos. Norėjau pasakyti, kad aš e, ištikimai vadovausiuosi e, rezultatais balsavimo ir naudosiuosi įgaliojimais dėrybų metu ir e, sieksiu, kad būtų įtrauktas klausimas į kitos plenarinės sesijos darbo tvarkį. Tęsėme darbą. Ir toliau pagal darbo tvarkę turime Turime balsuoti dėl pono Bas Eichhaut pranešimo Europos mažataršio judumo strategija. Ar pasiruošę, kolegos? 59 puslapiai mūsų dokumentas. Tokios apimties yra. Pirmasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečias kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 62 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 55. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 72 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 73 už, prieš, susilaikė. Norite pasitikrinti, taip? Tada balsuojam elektroniškai dėl 73 pakeitimų. Baigiame balsuoti. Atmesta. 75. Kas už? Prieš. Susilaikė. Panašu, kad patvirtinta. Tikrinamės. Ar visi spėjome? Dėl 75 balsuoti. Baigiame balsavimą. 24 kolegos balsavo už. Tad panašu į, jūs suprantat, ką reiškia, kas jau panašu, kad patvirtinta. Ir dabar pereinam prie NV47, kas už, kas prieš kas susilaikė, patvirtinta. 91. 85. Atsiprašau, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Tad aiškiai matau, kad atmesta. 80. 91 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 91 atmestas. Penktas kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. NV38. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė, NV38 patvirtinome. 110 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Turime septintam kompromisui papildymą. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau tęsim balsavimą. Aštuntas kompromisas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šimtas dvidešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas dvidešimt pirmas. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. Šimtas trisdešimt šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinkime dėl šimtas trisdešimt šeštojų. Panašu į tai, kad atmestas, sako pirmininkė. Baigiam balsuoti. Atmesta. 137. Kas už? Ponas Vandenkamp abejoja. Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 138. Kas už? Prieš? susilaikė, patvirtinta. Tikrinkimės, nors atrodė viskas labai aišku, bet jei norit pasitikrinkime. Baigiam balsuoti. Na taip, atrodo viskas super akivaizdu, sako pirmininkė. Dviejų balsų persvara patvirtinta. Devintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinome devintą kompromisą. 151 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė atmestas. 154 kas už. Prieš susilaikė 154 tuo būdu yra patvirtintas. Dešimtas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas septyniasdešimt trečias. Kas už? Prieš. Neaišku, turime pradėti balsavimą iš naujo. Kas už? Kas prieš? susilaikė, dabar daug aiškiau patvirtinta. 174, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 175 už, prieš, susilaikė, atmesta. 176 už, prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. 14 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 11 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 184 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta Patvirtinta. 300. Ne, sako pirmininkė. Nes šis pakeitimas atkrenta. 106. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 185 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 186 kas už. Prieš susilaikė 186 saudų yra patvirtintas, 188 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 190 kas už. Prieš susilaikė atmesta. Gerai, pasitikrinkim, sako pirmininkė, balsuojant dėl 190 pakeitimo elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti, jūs teisūs. 190 patvirtintas labai nedidelė vieno balso persvara. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 kompromisas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 196 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 197 kas už, kas prieš, susilaikė, 197 patvirtintas. Envi 30 kas už kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl ats... Balsuosime dėl paragrafo atskiros dalies. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. NV8, kas už? Visiškai neaišku, kas už NV8, kas prieš. Pasitikrinkime, nes kai kas iš kolegų dėja nekelia rankų. Balsuokime elektroniškai, baigiame balsavimą. Na, šiaip rezultatas atrodo akivaizdus. 15 A kompromisas kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Dabar 15 kompromisas kas už? Prieš susilaikė. 15 kompromisas patvirtintas taip pat. 211 pakeitimas kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 16 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 229 kas už, prieš, susilaikė, 229 patvirtintas. 230 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 231 kas už, prieš, susilaikė, 231 patvirtintas, 233 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Yra atkrentančių pakeitimų dabar ir keliaujame iš karto prie NV48. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Tikrinamės. Dėl NV48. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. NV49 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 243 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. N60, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 232 už, prieš, susilaikė, atmesta. NV54, kas už, prieš, susilaikė, atmesta NV54 patvirtinome. Nurodomoji dalis H. NV kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. NV50. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Kas už trečią dalį? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl kitų dviejų dalių balsuoti nereikia. 152 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. 152 atmestas. 247. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. NV53. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. NV55, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. NV57 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. NV59 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. NV61, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 245 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 248 kas už? Prieš? Susilaikė. 248 patvirtiname. 249. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Kai kas atkrenta. 63 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar keliaujam prie 17 kompromiso, kas už. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Prie 17 kompromiso yra pasiūlytas priedas, kas už. Kas prieš, nėra aišku. Žinau, kad balsuoti turime daug, bet turime pasistengti. Balsuokime elektroniniu būdu dėl papildymo 17 kompromisui. Balsuojame. Pone Vanderkamp, mes balsavom dėl 17 kompromiso, o dabar balsuojam dėl priedo prie šio 17 kompromiso. Ir tai darome elektroniniu būdu dabar. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar. 272 pakeitimas. Atskirasis balsavimas. Balsuojam dėl pirmosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pirmąją dalį patvirtinom. Antroji dalis dabar. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tikrinamės dėl antrosios dalies elektroniškai. Baigiam balsuoti. 23 kolegos balsavo už, 22 prieš, patvirtiname to būdų ir antrąją dalį. 278, kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 279, kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 273 už, prieš, susilaikė, atmesta. 274 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 275 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 280 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Norite pasitikrinti dėl 280, taip? Tada tikrinamės. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 18 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 292 už prieš, susilaikė, patvirtinta. 293 už, prieš, susilaikė, atmesta. 302 kas už, prieš, susilaikė, panašu, kad patvirtinta. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 302. Baigiame balsuoti. Atmesta. 295. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 296. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 19 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Taip pat turime priedą prie 19 kompromiso. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar pereiname prie 301 pakeitimo. Kas už? Ar visi spėjate sekti balsavimo sąrašą, klausiu pirmininkė. 301 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 307. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 334 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 303 už, prieš, susilaikė, nėra aišku. Pasuokime elektroninių būdų, sako pirminkė, dėl 303. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 304 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 333 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 305 už prieš susilaikė. 305 patvirtinome. 306 už prieš susilaikė patvirtinta. 308 kas už prieš susilaikė atmesta. 309 už Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Norite pasitikrinti? Balsuokime elektroniniu būdu dėl 309. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 310. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 312 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ir dabar Dvidešimt pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Norite pasitikrinti? Tuomet balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame. Jūs teisūs, 21 kompromisas yra atmestas. Tuomet balsuosime dėl NV11. Ant dėl antrosios dalies. Kas už? Pone Ertuk, pasiklydote balsavimo sąraše? NV11 dėl pirmosios dalies neturime balsuoti. Viskas gerai? Kas už? Kas prieš? Geriau pasitikrinkime elektroniniu būdu, sako pirmininkė. Pradėkim balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 335 pakeitimas dabar. Iki 342 balsuosime dėl šių visų pakeitimų. Kartu. Kas už? Prieš? Visi šie pakeitimai yra atmesti. 345. Kas už? prieš, susilaikė, atmetama. Norite pasitikrinti, tuomet tikrinamės dėl 345. Baigiame balsuoti. 29 kolegos balsavo prieš, akivaizdžiai atmesta. 346, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 348. Kas už? Prieš. Susilaikė. 348 jis yra patvirtintas. 347. Kas už? Tiesa, jis atkrenta. 343. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Nėra aišku. 347 atkrito, kadangi paėm, pri, priėmėme 348, patvirtinau jį. O dabar balsuojam dėl 343. Bet kadangi nėra aišku, tai tuomet dar dėl šio pakeitimo balsuosime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. 344. Taip pat atkrenta. Balsuojant dėl 352. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? 352 yra atmestas. Dabar 349. Kas už? Kas? Kas už 349? Prieš? Susilaikė? Atmestam. Tikrinamės dėl 349. Baigėme balsuoti. Atmesta. 350. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 351. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta Patvirtinta. 355. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 354 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar NV paragrafo dėl atskiros dalies balsuosim. Kas už? Jūs atrodo truputėlį pasimetėte. Na, žinau, dar daug liko, daug. Susikaupkim. Dėl paragrafo atskiros dalies, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar. NV23. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Nėra aišku. NV23. Baigiam balsuoti. Atmestam. Dabar 365 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikė. EKR frakcija. Kaip jūs esu balsuoj? Balsuojam dėl 365-ojo. Labai jau vangiai kolegos dalyvauja balsavimą, aš dėl to kreipiuosi į jūs ir galvoju, gal galėtumėte padėti subalansuoti visą kitą. Tai esam priversti tikrintis, kadangi taip vangiai balsuojam. Baigiame. Patvirtinta. 21 B kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 369. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 370. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. NV26 antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar 374. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pasitikringiam dėl 374. Baigiam balsuoti. Atmesta. 375. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 378. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 383 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 384 už. Prieš susilaikė, patvirtinta. Envi 28 antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Envi e, paragrafo atskira dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. NV31, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. NV34 antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 390, kas už. Tiesa, atleiskit, sako pirmininkė. Labai gerai, kad stebit situaciją, nes pastebėt mano klaidą. 22 kompromisas, kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 390 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 391 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 401 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 402 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 403 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 404 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 405, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir prie 24 kompromiso turim priedą. Kas už jį? Kas prieš? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Keturšimtai devynioliktas pakeitimas pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Yra atkrentančių pakeitimų. Dabar 424. Kas už? kas prieš, susilaikė, 424 yra patvirtintas. Keturišimtai keturiasdešimt šeštas, kas už, kas prieš, 446 pirmoji dalis yra patvirtinta. 444 kas už, prieš, Kai kurie kolegos, atrodo, pasirinko nebalsuoti. Kas už, kas prieš? Patvirtinta. 447 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 448 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 442 už. Prieš susilaiko atmesta. Paragrafo atskira dalis envykas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Envy, antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir dabar 462 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Norite pasitikrinti? Tikrinkimės. 462 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Jūs teisūs, patvirtinta. Keturi šimtai šešiasdešimt penktas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 466 kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. NV42, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. NV43, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. 470. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 472 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tikrinkimės. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 471 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Keturi šimtai septyniasdešimt penktas už. Prieš susilaikė. Atmesta. 476 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 477 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 478 už. Prieš. Susilaikė nėra aišku. Balsuokime dėl 428 elektroninių būdų. Gerai, kad kolegos priminė, kad turiu ir aš balsuoti, sako pirmininkė. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Tęsime balsavimą. Pirmas pakeitimas už prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktas už, prieš susilaikė patvirtinta. Envy, nurodomo dalis 1, e, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Envy, citacijon 11, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Envy, citacijon 14, už, prieš, susilaikė. 14 patvirtinta. 15. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Envi 16. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar NVF iš karto kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. NVG kas už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Norite pastikrinti? Balsuokime elektroniškai. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. NH. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. NVE, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 31, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Daugiau balsuoti nebeturime. Tiesa, NVM, dar dėl šio turime balsuoti. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso galutinio dokumento varianto. Baigiame balsuoti. 25 balsavus už 10 prieš ir 10 susilaikius. Pono Bas Eichel pranešimas yra patvirtintas. Monsieur, écoute, vous voulez faire un mot? Pone, jeigu norėtumėte ką nors pasakyti, ne? tęsėme darbą dėl. Tai dėl deleguotųjų aktų e, prieimimo mūsų pranešėja Gezina Maisner. E, antrasis pakeitimas jos pranešimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, penktasis atmestas pakeitimas, balsavimas galutinis dabar dėl šio klausimo. Balsavimas baigtas. E, patvirtinta puikius, puikus rezultatas, visi balsavo už 42 kolegos. Dabar tęsime darbą Europos bendrijos ir Maroko susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų. E, buvo vienas balsavimas, pono reikė pranešimas, ar už ar prieš reikės e, balsuoti, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. E, tie, kurie sėdi pirmoje eilėje, atrodo, atrodo tokie pasimetę savo balsavimo sąrašuose, nebesugaudantis, ne? Balsavimas baigtas, 44 už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš, puiku. Sveikinu, ponė. E, pona Rikė. E, Pone Eichut, norite pasisakyti, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Noriu e, pasiūlyti atidėti dėl poros priežasčių e, šį balsavimą. Mes buvome numatę balsuoti vieną valandą ir jau gerokai atsiliekame. Ir jeigu pradės kolegos išeidinėti, tai nebus demokratinių požiūrių labai geras dalykas. Antras dalykas. Mes žinome, kad kompromisai yra e, tikrai netvirti, kai kas gali būti iš kompromisų nepatvirtinta, taigi e, reikės ilgai balsuoti. Ir mes galime atidėti balsavimą, bet tada žmonės turi e, suprasti, kad Envi balsuos dėl savo nuomonės 23 spalio. Mes, kaip transporto komitetas, negalime balsuoti prieš bet dar e, galime suspėti balsuoti prieš ITRE, kuris yra pagrindinis komitetas. Labai svarbus dalykas yra biodegalai, NV e, turi išskirtinę e, kompetenciją ir mes nebegalėsime įtakoti tos nuomonės. Tai yra neigiamas dalykas, bet atsižvelgiant į sudėtingumą klausimo, vis tik tai siūlau nebalsuoti dabar. Tai yra pasiūlymas, jeigu kolegos nori ir toliau balsuoti, nieko tokio, bet tuo met e, sesija balsavimo bus tikrai ilga. Norėčiau paklausti, ar yra kitokių nuomonių, ponė Salinė. Dėl uh, Mūsų, mums visai tiktų nukelti balsavimą. Problema yra envi, ne itre, tai yra problema, bet būtų geriau gal mums envi suteikti gerai apibrieštus įgaliojimus. Aš visiškai pritariu pranešėjo pasiūlymui. Pone Revudaliu, aš suprantu, kad kai kas negali pasilikti salėje ilgiau, E, darbo tvarkė yra numatyti labai svarbus klausimai ir apmaudu, kad žmonės išeina. Tikrai gaila, e, bet mes negalime pritarti pranešėjo poziciją, nes jeigu nebalsuosime šiandieną, tai, kas susijęs su Envi komitetu, nebeteks prasmės, nebebus sąryšio ir dėl to kyla problemų. Aš suprantu, kad e, kai kurie kolegos turi išeiti jau išėję iš salės, bet taip Mūsų komitete daug darbų darbo tvarkė numatyta. Norėčiau kai ką patikslinti. Reikia pasakyti, kad transporto komitetas turi išskirtinių kompetencijų dėl tam tikrų uh, dalykų, dėl, dėl tam tikrų dalių pranešimo. Pone Foster. Trumpai Mes visi turbūt e, žinome, tie, kurie rengėme pranešimus, kad yra labai sudėtinga parengti gerą balsavimo sąrašą. Tačiau aš turiu pasakyti, dėl pono Eckhout e, pirmojo savo iniciatyvą parengto pranešimo 40 puslapių e, buvo pakeitimų ir nebuvo kompromisų beveik. Ir aš noriu rekomenduoti, kai rengiami uh, savo iniciatyvą ir pranešimą, kai dėl jų balsuojama komitete, reikia iš tikrųjų prieš tai daugiau padirbėti, reikia geresnių kompromisų, kad nebūtų tiek daug pasiūlymų ir uh, Aš e, norėčiau, kad dabar taip nebesitiktų. Mes, man nieko prieš, aš galiu likti ir balsuoti, bet galbūt pranešėjas šiaip turėtų rimtai padirbėti ir siekti sutarimo. Ir šiandien mes dėje nematėme ir nežinau, kaip baigsis su šiuo pranešimu. Jeigu kiti nori dirbti toliau, tai aš nieko prieš balsavimą. Alde, kas yra šešiems penšies? Ponas Telička, aš suprantu, gerbiamą pirmininkę, kad kai kuriams frakcijoms kila problemų, mums jokių problemų nėra kilę, bet man atrodo, kad būtų verta balsuoti prieš e, Envi komitetui balsuojant. Mes e, turime galvoti, galbūt Strasbūre rastume laiko ir tada galėtume balsuoti per Strasbūro sesiją. Pone Juto, prašom. Labai trumpai, pirminkė. Nežinau, ar būtų tikrai koks nors pateisinimas nukelti balsavimui. Nežinau, kodėl kolegos negali pasirinkti salėje, kodėl reikia nutraukti balsavimą. Mes turime tęsti, jeigu koks politinis paaiškinimas yra, tai gerai, bet jeigu e, žmonės paprasčiausiai nori išeiti ir atsiliekame, tai tai nėra gera priežastis. E, Gue Kalbame ir kalbame, gal reikėtų pradėti balsuoti ir tada važiuoti jau namo. Kas už tai, kad mes nukeltume balsavimą? Kad nukeltume balsavimą dėl šio pranešimo? Kas prieš? Atrodo, kad viskas dar nebuvo aišku. Kas už tai, kad balsuotume šiandien dėl pranešimo? Kas už? Kas sako ne? Dauguma yra už tai, kad nebalsuotume šiandieną. Taigi, pono Baso Eikut pranešimas nukeliamas, e, balsavimas nukeliamas į kitą posėdį. Pone Eikut, e, ateikite link sekretoriato ir tada galėsime rasti tinkamą datą. Pirminkė, man atrodo, kad antrą kartą dar balsuosime dėl e, pasiūlymo prieš balsavimą. Aš suprantu, kad Elvi balsuos, aš balsuos pirmąjį vakare. Man atrodo, kad reikia balsuoti būtinai prieš Envi komitetui patvirtinant savo nuomonę mes e, turime klausytis, kai kalba kolegos, gerbti juos. Norėčiau, kad išklausytumėte kolegų pagarbos šiek tiek. Pone Teličke, dar kartą. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad mes balsuosime dėl to, ką aš pasiūliau. Tai yra, kad balsuotume prieš Envi balsavimą suprantu, kad Envi balsuos pirmąjį vakare, bet aš norėčiau kreiptis į kolegas ir e, vis, į visas frakcijas ir prašau balsuoti prieš Envi e, komiteto balsavimą. Kitaip nesakysiu, kad beprasmiškas bus mūsų darbas, bet sumenkins mūsų poziciją ir mūsų balsų svorį. Gerbiamas Eikhut, ką Jūs galvote? Ką galime dabar pasakyti? Pasiūlymas yra geras, galime pabandyti. Žinome, kad e, pirmąjį vakare Strasbūre komitetams labai sunku surenkti posėdžius, bet mes, jeigu starsime, pabandysime tą padaryti, tačiau galimybių nebus daug, nes e, Envi balsuos pirmąjį vakarę, aš nežinau dabar tiksliai kada, bet galbūt iš tikrųjų mes sugebėsime balsuoti prieš. Aš pritariu pono Teliškos pasiūlymui. Mes turime išsiaiškinti, kaip viskas yra, nes aš nežinau, kaip dabar viskas suplanuota. Gerai, viską darysime, kad mums pavyktų surenkti balsavimą dėl jūsų pranešimo prieš dėl šio klausimo balsuojant Envi komitete. Kodėl sako titre? ITRE yra pagrindinis komitetas, o ENVI prieš mus balsuos. Reikia įsiaiškinti, e, kokia yra darbo tvarkė su sekretorietu, ponė, jeigu taip padėjo ir bėkite, ir tada m, mm, bus aišku, ar galime surenkti balsavimą tada, kai išsakytas noras tą padaryti. Su. Tie, kurie nori išėti iš salės, padarykite tą, bet prašau, kad visi apsiramintų ir nutiltų. Dabar tęsime darbą. Keisimės nuomonėmis su MUV generalinio direktorato atstovais, kalbėsime apie judumo priemonių rinkinį, kalbėsime apie du aspektus - vidaus e, rinką ir socialinį aspektą. Tie, kurie norite išeiti, išeikite tyliai. Prašau. Geriau dabar. Taigi, kaip žinia, komisijos narė Bulč e, plenarinėme posėdėje pristatė E, šias priemonės. Tai buvo padaryta gegužės 31 dieną ir paskui mūsų komitete birželio 19 dieną. Šiandieną kalbėsime su generalinio MUV direktorato atstovais e, ir taip pat su ekspertais konsultuosime su užimtumo komitetu kartu. Ta darysime spalio 16 dieną, o paskui patys rengsime klausimą e, lapkričio 22-23 dieną. Diskusijos padės mūsų pranešėjams parengti pranešimų projektus dėl šių abiejų aspektų e, ir, ir bus e, svarstomi šie pranešimai sausio mėnesį. Aš norėčiau padalyti mūsų diskusijas į e, dvi dalis. Kalbėsime apie socialinius rinkos aspektus ir taip pat apie apmokesnimą kelių. Pirmiausiai norėčiau steigti žodį poniai Werner. Jie atrodo yra salėje. Labadiena. E, Pone Vener, gal norėtumėte ateiti į salės priekį? Ne, liekate čia. Gerai. Jūs atstovaujate MUV generaliniam direktoratui, jūs e, kalbėsite trumpai apie socialinį aspektą rinkos, tai yra prieiga prie rinkos ir profesija, variavimo e, laikas, komandiravimas darbuotojų ir nuomojami uh, E, nuomojamos transporto priemonės. Jums e, skiriu nedaugiau kaip 10 minučių, paskui pasisakys pranešėjai ir šešiliniai pranešėjai. Taip pat suteiksiu žodį kitiems kolegams, kurie norės kalbėti. Aš suprantu, kad šis klausimas yra labai svarbus politinių požiūrių ir daug kolegų, manau, norės pasisakyti dėl šių dalykų. E, ir štai kelkite rankas, kai galima greičiau užsirašykite. Taip pat noriu pasakyti, kad turėsime mažiau jau negu dvi valandas e, šiam pasikeitimui nuomonėmis e, kad galėtume aptarti septynius teisėkros pasiūlymus ir dėl to prašyčiau kolegų nekalbėti ilgai, kad galėtume paskui išgirsti atsakymus. Taigi pirmiausiai suteiksiu žodį poniai Werner, kuri pristatys trumpai kaip sakiau, 10 minučių steikiums, kad pristatytumėte pasiūlymus e, šioje srityje. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man labai gerai čia sėdėti šioje vietoje, nes mane supa kolegos dirbę prie įvairių siūlymų. Šiandien atėjome čia, kad galėtume atsakyti labai detaliai į jūsų pateiktus klausimus. Kaip žinote, Šios iniciatyvas komisija patvirtino gegužės 31 dieną, tai yra platesnio dokumentų paketo dalis Europe on the Move, švarus, konkurencingas ir atsakingas transportas. Čia komisijos tikslas buvo plačiau pažvelgti ir įvertinti su kelių transportų susijusius klausimus išsamei. Žinome, kad yra daug iššūkių, daug pokyčių vyksta dėl to, kad yra naujos technologijos, nauji verslo modeliai, kurie transportą daro tvaresniu, bet kartu atsiranda ir daugiau nelgybės formų. Todėl mums norisi pažvelgti į tuos verslo modelius ir kylančius iššūkius, nes transporto srityje vyksta tikrai labai plataus masto pokyčiai ir visa tai E, yra susijęs su mūsų įsipareigojimai siekti klimato kaitos tikslų ir sukurti socialiai sąžiningą ir atsakingą e, kelių transporto sektorių. Taigi mes siekiame subalansuoto požiūrio ir rinkos bei socialinis aspektas yra labai glaudžiai susiję, būtent jiems ir bus skirti, skirtas pirmasis mūsų diskusijų raundas. Uh, Pagrindinis tikslas yra sukurti veiksmingą, konkurencingą vidaus rinką ir taip pat užtikrinti tinkamas ir sąžiningas darbo sąlygas kelių darbuotojams, ypatingai vairuotojams, o taip pat siekti aplinkosaugos tikslų ir čia galime kalbėti apie apmokestinimą už naudojimas infrastruktūrą ir taip pat skaitmenizavimą, kaip galima būtų jį pritaikyti žemės sektoriuje. Apie tai kalbėsime antrame diskusijų raunde. Iš tiesų, socialinis ir vidaus rinkos aspektas reiškia, kad ateityje mums teks spręsti kai kurios problemas, nes dabar viskas nefunkcionuoja taip gerai, kaip mes to norėtume. Ir todėl, beje, prieš, e, prieš 2019 metų Birželio mėnesio Europos parlamento rinkimus reikėtų patvirtinti teisės dokumentų, teisės aktų pasiūlymus, taigi reikia dirbti greitai. Ir dar norėčiau paminėti, kad yra dar vienas iniciatyvų paketas e, tai susijęs su judumo dokumentų paketu. Jis turėtų būti pat, e, paskelbtas e, lapkričio 8 dieną, o taip ten yra numatyti ir antriniai teisės aktai, neteisėkuros dokumentai. Vienas iš e, instrumentų tai bus švarių transporto priemonių direktyvos peržiūros veiksmai, taip pat dėl e, autobusų, tolimųjų autobusų reglamentavimo, taip pat alternatyvus kūras, kad būtų galima išplėsti pakrovimo stotelių infrastruktūrą. Taip pat yra numatyti du antriniai teisės aktai, tai yra e, alternatyvaus kūro apmokestinimas ir infrastruktūros kūrimas ir taip pat žinau, kad kai kuriems iš jūsų tai įdomu, tai yra e, kombinuotoji transporto direktyva, kuri yra susijusi su kabotažo reglamentu. Štai keletas punktų iš mūsų pasiūlymų ir pasistengsiu kalbėti trumpai dėl kabotažo. Mūsų pasiūlyme siekiama supaprastinti taisyklės, kad jas būtų galima lengviau gyvendinti. Ir mūsų tikslas nėra ar nei toliau labiau atverti rinką, nei ją uždaryti. Mes labai atidžiai gilinomės, ieškojome, kokia galėtų būti pusiausvyrą ir tą galite matyti poveikio vertinime. Taip pat mes kalbame apie fiktyvės įmonės kur, ir norime su, sugriešinti įmonių įsisteigimo kriterijus e, įmonėms norinčiams vykdyti veiklą tam tikrose valstybėse ir taip pat norime pagerinti ir užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių institucijų, kad jos galėtų vykdyti stebėseną. Taip pat kalbame apie lengvasias komercinės transporto priemonės ir vertimas į pravesnę veiklą toje srityje. Norime, kad taisyklės būtų nepernelyg griežtos, bet vis tiek, kad bent jau minimalus profesinių kvalifikacijų reikalavimas būtų numatytas šiame sektoriuje, nes dabar pastebima, kad sunkės, sunkės svorių transporto priemonės rytyje yra bandoma apeiti taisyklės, taigi norime to išvengti lengvųjų automobilių sektoriuje. Taip pat e, norime sumažinti apribojimus, kurie dabar e, šiek tiek apsunkina e, reikalus toms transporto priemonės, kurios yra sezoninio panaudojimo. Taip pat norime nustatyti, kad vairuotojai turi savaitgaliais ilsėtis deramose sąlygose, apgyvendinimo sąlygose. Ir taip pat reikia užtikrinti saugias parkavimo aikšteles, stovėjimo aikšteles. Tai galėtų būti vienas iš sprendimo variantų. Ir buvo ponas Vandalin E, skiria lėšų bandomajam projektui, kuris e, prasidėjo 2017 metais, aišku, gal ne pats geriausias laikas, bet tai yra geriau negu nieko. Taip pat siūlomi pakeitimai dėl kas savaitinių polsio laikotarpių vairuotojams. Yra nauja taisyklė e, numatyta vairuotojams grįžtantiems iš užduoties vietos ir tai yra daroma tam, kad vairuotojai ir įmonės galėtų lengviau organizuoti keliones ir taip pat, kad būtų uh, geresnės darbo sąlygos vairuotojams, darbo ir asmenio gyvenimo pusiausvyrą, taip pat, kad būtų pagerintas saugumas keliuose ir kad ta profesija taptų e, patrauklesnė, nes žinome, kad kai kuriuose valstybėse labai yra žymus vairuotojų trūkumas. Ir taip pat e, garsiosios vairuotojų komandiravimo taisyklės, jas norime peržiūrėti ir pritaikyti tarptautiniam transportui. E, ir komisija tikrai nebejoja, kad vairuotojų komandiravimo teisės aktai turi būti taikomi kelių transportui ir dėl to reikia atsižvelgti į šito sektoriaus specifiką ir numatyti atitinkamus sprendimus. Na ir galiausiai norime suvienodinti įgyvendinimą tų taisyklių ir sustiprinti administracinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių institucijų. Taigi tokiame kontekste mes raginame naudotis skaitmeniniais dokumentais, kurie sumažintų administracinius kaštus ir taip pat pagerintų kontrolę nes skaičiai tikrai buvo nustatyti milžiniški vertinant, kokia galėtų būti administracinė našta. Tie skaičiai yra nuo 3 iki 5 milijardų eurų per 5 metų laikotarpį. Dar keletą žodžių dar apie patį procesą. Kaip pirmininkė priminė, komisija pateikė savo pasiūlymus plenarinėje sesijoje. Ta diena, kai jie buvo patvirtinti ir prieš keletą savaičių taip pat jūs turėjote e, galimybę užduoti klausimų generaliniam direktoriui Henry Kololai. Taip pat buvo galimybių susitikti su pranešėjais, pristatyti mūsų pasiūlymą, taip pat ir frakcijų darbuotojams. Taigi su parlamentu mes tikrai bendradarbiavome intensyviai, stengiamės atsakyti visus kilančius klausimus ir jeigu man būtų leista tai norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Estijai už tai, kad pradėjo darbą labai intensyviai ir jau dabar padarė gana žymios pažangos socialinės ir vidaus rinkos rytyje. Ir buvo parengta išsami pažangos ataskaita, kurią taryba turėtų svarstyti gruodžio 15 e, dieną transporto taryba. Uh, Ir tokiu būdu mes manome, kad jau atsiranda galimybė pirmininkaujant Bulgarijai birželio mėnesį patvirtinti bendrąjį požiūrį, o po to jau taryba bus pasirengusi trišaliams dialogams. Taip pat pirmininkaujanti valstybė planuoja orientacinės diskusijas dėl kelių apmokestinimo, į gruodžio mėnesį ir jau dabar matome, kad ryškėja kompromisiniai sprendimai tarp valstybių narių kai kuriuose sritise, pavyzdžiui, dėl įmonių įsisteigimo, čia turiuomenyje tas fiktyvės įmonės, taip pat dėl lengvųjų e, komercinių transporto priemonių, kad būtų taip pat numatytas aiškesnės, tikslesnės taisyklės tachografų naudojimui ir bendradarbiavimui tarp valstybių narių. Na ir turbūt nenustepsite išgirdę, kad yra ir kiti klausimai, kaip kad, pavyzdžiui, kabotažas, e, kur reikalingos intensyvesnės diskusijos, bet e, atmosfera tikrai yra konstruktyvi ir jau dabar matosi, kad e, rasime kūrybiškų sprendimų išspręsti tą tai sisteminio kabotažo problemai. O kalbant apie socialinį aspektą, tai irgi yra bendras sutarimas, pavyzdžiui, dėl miegojimo kabinoje ir kelionės namo iš užduoties vietos, tai jau sprendimai jau ryškėja tarp valstybių narių. Ir aišku, kalbant apie socialinius aspektus, tai dabar visi stebi, kas vyks dėl bendrojo darbuotojų komandiravimo direktyvos. Spalio 23 dieną EPSCO taryboje ji bus aptarinėjama ir vakar Korepere, nuolatinio atstovų komitete, išaiškėjo, kad yra dvi valstybių narių grupės. Jos pasiskirstė į dvi grupės. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad šiandieną mes lankomės čia ir esame keliese, kad galėtume atsakyti jūsų klausimus, kad jūs kaip pagrindinis komitetas, bendradarbiaudamas su aplinkosaugos ir žimtumo reikalų komitetais, galėtumėte konstruktyviai, aktyviai diskutuoti. Ir noriu pakartoti, kad komisijos tikslas būtų kiek galima daugiau teisėkuros pasiūlymų patvirtinti, dėl jų susitarti iki šio Europos parlamento kadencijos pabaigos. Ir turbūt matėte, pirmininkas Junkeris kartu su metiniu pranešimu paminėjo, kad reikėtų šitą paketą teisės aktų paketą patvirtinti kaip galima greičiau. Taip laiko nėra daug, stengsime atsakyti į kuo daugiau jūsų klausimų dabar, o jeigu nespėsime, tai į juos atsakysime vėliau raštu. Įsigilintami į visas smulkmenas, dėkui. Ačiū už šį pasisakymą, tokį išsamų. Ir ko gero klausimų bus ir daugiau, bet laiko turim nedaug, tad žodį norėčiau suteikti iš karto tiems, kurie jau yra kalbėtojų sąraše. Ir pradėsiu nuo pono Degrandės. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite e, nukrypti šiek tiek į šoną, nes šiandien Ispanijos nacionalinė šventė. Bet vis tik norėčiau šiek tiek priminti 1812 m. Ispanijos konstituciją, kur aiškiai ir iškilmingai yra pareikšta, kad visi ispanai ir, ir turi vienodas teisės, mes su to sutinkam, lygiai taip pat ir transporto srityje mobilumo pakete siūlymai pateikti turi tikslą pagerinti sąlygas vairuotojams. Kalbant apie intermodalinį transportą, siekiama irgi daugiau socialinės lygybės, geresnių darbo sąlygų, CO2 išmetalų mažinimo ir taip pat, kad būtų internalizuotos sąnaudos, kurios dabar yra eksternalizuotos. Visi vieningai sutarė, kad siūlymai yra geri, tačiau reikėtų pasižiūrėti atskiras detalės. Mes remiame polsio laiką, kurį siūlo Europos komisija. Tačiau komisijos siūlymas dėl draudimo e, nakvoti kabinose vairuotojams kelia šiek tiek abejonių. Mes manome, kad reikėtų tokio būsto, kur yra reikiamos sanitarinės sąlygos. Ką mano Europos komisija šiuo klausimu, nes e, čia tenka aptarti įvairius tikrinimus. Yra tokių viešbučių, kur sąlygos blogesnės negu automobilio kabina. Ir be abejo, darbo sąlygos e, kartais yra tokios, kurios netitinka nudienos e, realijų. Darbuotojų komandiravimo direktyva, pavyzdžiui, turėjo tikslą išsiaiškinti, kokios normos, kokie standartai taikomi transporto sektoriuje. Ir ne viskas būtų teisinga, jeigu neperžiūrėtas standartus pritaikytume. Dabar dėl prieigos prie rinkos, dėl tarptautinio transporto. Tų taisyklių taikymas gali, e, pa, panaikina taisyklės, kurios buvo taikomos smulkesnėms transporto priemonėms yra sakoma, kad taisyklės bus taikomos ir transporto priemonėms, kurios lengvesnės už 3,5 tonų. E, norėčiau paklausyti, kodėl komisija padarė tokį pakeitimą, kodėl siūlo būtent tokį dalyką. Na ir suprantame, kad tas klausimas yra politinis, be abejo, visi tie siūlymai sudaro mobilumo paketą. Tai yra, sakyčiau, dalykai, kurie kenktų šalių konkurencingumų laimė, sąlygoms, laimės turtingesnės šalis, o tos šalis, kurios yra ES periferijoje, praloš šiuo atveju. Mes manome, kad šis siūlymas yra asimetriškas ir jis nėra teisingas. Ir manau, kad lygybės formulavimas ir teiginys, kad siekiama didesnis lygybės nėra teisingas šiuo atveju. Pone Nilsen, žodis jums. Tack så mycket. Eh, jag Dėkui. Na, aš norėčiau pasituoti pono Junkerį, Europos komisijos pirmininką, kuris nekarta yra sakęs, kad Europos Sąjungoje reikėtų stengtis, kad nebūtų jokio socialinio dempingo. Ir tai yra geras atspirties taškas. Gilinantis į štai tokį klausimą, Todėl man šiek tiek neramu, kai kalbame apie verslo modelius, apie tokius verslo modelius, kurie siekia galimybės rinktis palankesnių sąlygų tarp įvairiausių valstybių narių ir jie savo veiklą nori vykdyti toje valstybėje, kur mažesni mokesčiai arba kur mažesni kaštai ir panašiai, juk tai ir yra socialinis dempingas. Ir mes turime stengti su to kovoti. Ir labai gilinausi į fiktyvių įmonių dalį, man atrodo, kad čia reikėtų tikrai rimtai pagalvoti, kaip pataisyti situaciją. Dėl kabotažo nelabai didelis skirtumas, ar bus penkios dienos, ar septynios, ar dvi. Svarbiausia yra, ar įmanoma viską sukontroliuoti, ar, manimas, ar įmanoma stebėti, ar laikomasi taisyklių. Komisija dabar numato, kad valstybės narės būtų už tai atsakingos. Mes be abejo tam pritarėme, bet reikia padėti valstybėms narėms e, savo pareigas vykdyti, sudaryti tinkamas sąlygas. Ar yra e, visose transporto priemonėse skaitminiai tachografai, kurie tiksliai funkcionuotų, nes jie yra reikalingi, jeigu norime vykdyti stebėseną ir, ir tikrinti, ar laikomasi taisyklių. Taip pat reikia imtis veiksmų prieš tuos, kurie laužo taisyklės. Kabotažas yra tikrai yra probleminis klausimas ir reikia jį kažkaip spręsti, jeigu jau norime vadovautis pono Junkerio e, mestų iššūkių panaikinti socialinį dempingą. Toliau dėl direktyvos. Man labai patinka kombinuoti transportos ir tie sprendimai įvairiose ES regionuose. Gal tobulų sprendimų nerasime, bet juk iš tikrųjų Pati rinka išsprendžia problemas, nereikia tokios kombinuotos direktyvos. O jeigu mes jau ją patvirtinsime, tai reikia tuomet užtikrinti, kad ji nebūtų naudojama kaip priemonė peiti kabotažo taisyklės. Ir galiausiai dėl kontrolių, dėl stebėsenos, tai labai svarbu, nesvarbu, kokias taisyklės benustatytume. Ačiū, Robertas Zylė. Prašau, žodis Jums. Well, it's, uh... Dėkui. Na, daug žmonių nori čia pasisakyti apie šitą paketą, bet aš irgi porą žodžių tarsiu. Dėkoju komisijai. Man iš tikrųjų įdomu ir svarbu, kad mes turėjome tikrai labai daug lūkesčių dėl šio dokumentų ir priemonių paketo. Ir man atrodo, kad e, mūsų nuomonė gal nebus labai skirtinga nuo tarybos e, situacijos. Komisija sakė, kad e, yra dvi dabar valstybių narių grupės ir man atrodo, kad Europos parlamente irgi bus tas pats, atsiras dvi grupės parlamentarų. Ir čia ir yra, man atrodo, problema. Na, mano ilgalaikis tikslas, aišku, jis nėra susijęs tik, tiksliai su transporto paketu, bet jeigu jau kūrėme bendrą rinką, tai turi būti bendroji rinka. Ir vien kabotažo savoka yra nepriimtina. Ar mes kalbame apie vieną bendrą rinką, ar apie 28 mažytės vieningas rinkas. Jeigu kalbame apie vieną rinką, bendrąją rinką, tai gal reikia nustatyti minimalias taisyklės, o tada toliau konkuruokime. Ir man atrodo, kad jeigu tokios filosofijos laikysimės, tai tikrai nieko nepasieksime dėl šio paketo, bet kolegų noriu paklausti štai ko. Ar mes tikrai norime pasiūsti signalą, kad mūsų nuomonės taip stipriai skiriasi? Ir kelių transportas pamatys, kad mes labai nevieningi dėl grįžimo namo, pavyzdžiui. Man yra, pavyzdžiui, neaišku, kas yra namai. Ar namai yra sunkvežimis, vilkikas, kurį vairuoja vairuotojas, ar miestas, kuriame vairuotojas gyvena, kas yra namai. Ir ar negali laisvas Europos pilietis nuspręsti savo laisvalaikiu važiuoti kur nors kitur, apsilankyti kitoje vietoje, ne savo gimtajame mieste. Na, nežinau. Man kyla klausimų ir aš dar nesulaukiu atsakymų juos iš tų, kurie šitą pasiūlymą ruošė. Ir man atrodo, kad gal tarybos darbo grupėse atsakymai mus, jos pasiekia anksčiau, bet čia aš tų atsakymų dažnai pasigendu. Tai kol kas būtų tiek iš mano pusės, bet noriu pasakyti, kad tikrai kalbėkime, bendradarbiaukime, kad rastume geriausiai mano kompromisą. Ir dar vieną dalyką pamiršau. Man užimtumo reikalų komitete sakė, kad parlamentas kad parlamente, parlamentas, e, kad buvo panaudota tik tai viena konstatuojamoji dalis iš vairuotojų komandiravimo direktyvos, susidarant nuomonę, aš nežinau, ar tai yra teisėta. Man atrodo, kad ne. Taigi, man atrodo, kad mes čia painiojame visas suinteresuotas pusės, nes mes diskutuosime apie mobilumo priemonių paketą tam tikrą laiko tarpą iki kadencijos pabaigos bent jau. Kol kas tikrai nėra teisinio iškumo, nes jaučiama didžiulis spaudimas, politinis spaudimas iš kai kurių valstybių narių ir aš taip manau, kad dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos bus susitarta gal greit, bet ten yra dalykai, kurie vis tiek yra neaiškus, pavyzdžiui, ta konstatuojamoji dalis. Dėkuoju toliau, panas Telička. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Visi žinome, kad tai yra turbūt vienas svarbiausių teisės aktų paketų, kurį dabar nagrinėjame. Žinome, kad tai yra daug politiškai jautrių klausimų, tai yra pakankamai techniniai dokumentai, Jie kalba apie supaprastinimą, kalbam apie rinką, apie socialinį aspektą, e, kelių apmokestinimo aspektą. Ir visi žinome, kad mūsų nuomonės skiriasi gana ryškiai, ne tik tai taryboje, bet ir parlamente. Bet kol dar nepradėjome diskusijų savo komitete ir kitose komitetuose, valstybės narės taiko savo individualias priemonės, kurias būtų galima laikyti laikinomis, bet mes visi žinome, kad tai paveikia ir tam tikrą prasme mūsų diskusijų būsimus rezultatus. Taigi aš prieš pasisakydamas toliau norėčiau štai ką pasakyti. Aš tikėčiausi iš komisijos, kad ji, kalbėdama su tomis valstybėmis narėmis, kurios ėmėsi e, teisinių vienašališkų priemonių, kad komisija kreiptųsi į tas valstybės narės ir pasakytų, kad reikėtų jomis nesivadovauti ir paskui, priklausomai nuo to, koks bus teisės aktas patvirtintas, jos būtų keičiamos, jeigu to reikės. Toliau, dėl socialinio dempingo, na taip, Man atrodo, kad visi tą terminą socialinis dempingas supranta skirtingai ir dar sunkiau jį suprasti, da, jeigu pridursime žodį tarp rinkinis. Ta, na, svarbiausia būtų nuspėjamo, nuosek, nuspėjama nuosekli, skaidri teisinė sistema. Man atrodo, kad to visos politinės frakcijos ir siekia ir turėtų to siekti. Jeigu ne, mūsų balsavimo sąrašas bus milžiniškas ir su daugybė pakeitimų ir nieko iš to gero nebus. Taigi, čia apeliuoju visus. Taigi, toliau yra protekcionizmo atvejų, kurie nepriimtini, bet yra ir tokių atvejų, kai įmonės veikia kitoje valstybėje, nors jų buveinė yra kitoje valstybėje narėje. Ir yra tikrai transporto priemonių, kurios daugybę savaičių uh, važinėja po įvairias valstybės narės ir vairuotojas dirba pagal skirtingas sąlygas. Tai yra viena. Bet e, tikrai reikia neslėpti to, kad kai kurie nori iškraipyti rinką. Ir todėl mes turime, galvodami apie taisyklės, kurias patvirtinsime, galvoti, kad jos paveiks ne tik tai transporto sektorių, bet ir ekonomikos augimą ir kitus dalykus. Dar keletas pastabų. Akivaizdu, kad reikia reglamentuoti polsio laiką. Taip. Bet tai, kas dabar siūloma, tai vėlgi yra remiamasi kažkokiamis neiškiamis apibrieštimis, kuriom ne visada pritarė, kurios ne visada yra paremtos poveikio vertinimu Štai pateiksiu pavyzdį. A. Termino pabaigoje vairuotojas turi sugrįžti namo, bet sunkvežimis neprivalo to padaryti. Štai kur paradoksas. Svarbiausia yra sunkvežimis, o ne vairuotojas. Nes jeigu aš kursiu verslo modelį, tai aš tą savo vairuotoją galėsiu sėkmingai parsigabenti namo per Flixbus, pavyzdžiui. Tai vienas iš pavyzdžių. Toliau parkavimo, sustovėjimo laikotarpiai. Irgi, už juos irgi reikia mokėti. Pirmininkai, aš žinau, kad man laikas jau beveik baigėsi, bet tikrai diskusijos apie politinių priemonių paketą turi vykti išsamei. Dabar mes galime tik tai bendro pobūdžio pastabomis pasidalinti, o man atrodo, kad reikia diskutuoti iš esmės. Na ir dar vienas pavyzdys - kabotažas. Vėlgi. Bandoma sumažinti ir lėšas, ir dienas, sunku yra sukontroliuoti šitą sritį, bet noriu pasakyti, kad kalbant bendrai, šitas priemonių paketas yra geras, bet jame yra tikrai ne viena problema ir todėl aš norėčiau paraginti visus būti politiš, politinė prasme drąsiems ir daryti tą spaudimą iš visų pusių, kad paketas, kuris bus galų gale susidarėtas, būtų geras ir transportui, ir ekonomikai, pramoniai. Ir aš pateiksiu keletą pasiūlymų ir dėl savo failo, kurio pranešės esu aš, bet kreipiuosi visus, būkime protingi ir atsakingi. Ačiū, kolegai Teličkai. Aš esu bendra pranešėja ir taip pat tarsiu žodį. Pirmiausia, Galiausiai turėsime mobilumo paketą, kur bus kalbama apie socialinius reikalus. Tačiau jūs esate teisūs, neturime apsimesti, kad problemų nėra. Problemų yra ir turime ieškoti jų sprendimų. Buvo kalbama apie socialinį dempingą. Ir tai yra Europos projekto nuodas, tad reikia iš tikrųjų siekti geresnių socialinių garantijų. Tikslas nėra, kad pradėtų konkuruoti tarpusavyje darbuotojai, kad ir kokios šalies atstovai jie bebūtų. Turime galvoti, kaip apsaugoti visų Europos darbuotojų teisės. Tai štai, toks yra keliamas tikslas. Ir pirmiausia, Europos komisija mums sako, kad štai E, bus e, viskas baigta su įmonėmis pašto dėžutėmis. Visi supranta Europos komisijoje, kad štai pagaliau, kodėl nuo 2017 tai dar egzistuoja. Tad e, ir sakoma, kad reikia tą klausimą pagaliau sutvarkyti iš esmės, jeigu kai kurios įmonės leido savo kitose šalyje, šalyse narise atsidaryti fiktyvius filialus, tai turime nepamiršti, kad nuo to kenčia tie patys, tai yra darbuotojai, nes jie yra išnaudojami, mokami jiems labai maži atlyginimai, jie dirba sąlygomis tokiomis, e, kurios nėra tinkamai užtikrintos. Tad e, tai yra esminis dalykas - užtikrinti tinkamai kontrolę. Kontrolės priemonės turi būti lydimos numatytų sankcijų, kai taisyklės yra pažeidžiamos. Net čia Belgijoje, jeigu paminėčiau įmonę, e, kuri nusipelno tokių sankcijų, kad ji vėl nekartotų savo pažeidimų. Antra, kabotažo klausimų turiu dar tokią mintį. Kabotažo operacijos yra leidžiamos per septynės dienas, tris kartus, jeigu pervežimas yra tarptautinis leidžiama vykti tris dienas į tą šalį, kur krovinys gabenamas. Nesuprantu, kodėl komisija siūlo sumažinti šį leidimą iki penkių dienų ir nenumatyti jokių ribų. Kodėl aš turiu tą pastabą? Jeigu per penkias dienas e, vairuotojai e, elgsis savaip, nes vienai par kitaip tai reikš liberalizavimą, bet e, Čia nieko nebegalėsime garantuoti darbo sąlygų požiūrių. Taip pat iškils pavojus saugumui keliuose. Kuo greičiau turi važiuoti sunkvežimo laiko vairuotojas, kai jam leidžiama neriboti operacijų atliekamų skaičiaus, tuo didesnis pavojus kils kelių saugumui. Tad paaiškinkite man, kodėl šiandien e, tų ribų siūloma nebetaikyti, aš ne visai suprantu. E, tachografai e, padeda kontroliuoti, bet šiuo atveju jie per daug nepasitarnaus. Arba tie tachografai turėtų nuo 2020-ųjų būti taikomi iš naujo, kai dėl tekstų galtinai susidėrėta, arba jie nepadės tos kontrolės įgyvendinti. Kontrolė turėtų būti remt, paremta ne tik technologijomis. Taip, aš irgi daug kalbų, sako pirmininkė, suprantu. Galbūt reikėtų taip pat Europinės agentūros, kur dirbtų inspektoriai ir kurių darbas būtų atlikti šio sektoriaus kontrolę. Nes turėjome bendrą muitinę, tad kodėl negalėtume turėti darbo inspektorių, kuris šiuo atveju atliktų visas patikras. Aš nekalbėjau apie agentūrą, jeigu pastebėjote, nes kalbu apie tarptautinį inspektorių korpusą. E, baigiu savo pasisakymą, sako pirmininkė, nes užsikalbėjau ir dabar žodis kolegai Lundgren. Prašau. Dėkoju. Skirtingai nuo generalinio MOF e, direktorato nariai ir žiūrint to, ką sakė kolegos, aš e, noriu pakalbėti apie profesinį gyvenimą. Aš nuo 94 metų buvau uh, sunkvežimio vairuotojas ir prisimenu, kas įvyko 95 metais, kai dėje Švedija nusprendė įstoti Europos Sąjungą. Aš esu labai nusivylęs dėl to, kad Europos Sąjunga nesustiprino konkurencingumo visiškai. Priešingai Europos Sąjungos taisyklės sugriovė uh, konkurenciją, kadangi buvo leista sunkvežimiams iš šalių, kuriuose atlyginimai maži dirbti kaip e, vergams ir jie tada pradeda konkuruoti su rimtomis bendrovėmis. Tokiu būdu jie gauna pinigus. E, E, mokesčiai, e, socialinės įmokos e, yra mažesni, o tai yra susijęs su socialiniu šalies pagrindu kabotažas dabar siūlomas sumažinti dienas nuo 7 iki 5 dienų ir tai atrodo jums kelia problemų, jūs negalite suskaičiuoti iki 3, jeigu norite atsisakyti to rinkoje. Tai turite galvoti, kokia būtų geresnė išeitis. Kai ES pasiūlė kabotažo direktyvą, padarė didelę klaidą, nes jūs nieko nesakėte apie tai, kas būna po kabotažo laikotarpio, kad sunkvežimis turi grįžti į savo šalį. Jeigu tas sakinys būtų buvęs nuo pat pradžios, tai mes nebūtume čia dabar, kal... nekalbėtume čia ir nereikėtų kal galvoti, kaip tą klaidą pašalinti, kuri pavirto į kažkokią pabaisą didžiulę. Ir aš nežinau, ar ta naujoji direktyva viską įspręs, kas užtikrins ar vietos policija, ar mokesčių inspekcija, kas užtikrins, kad būtų laikomas reikalavimų reikės sukurti dar visą didžiulį mechanizmą ir užtruks labai ilgai, kol mes pasieksime norimų rezultatų. Reikėtų tą direktyvą paprasčiausiai išdraskyti į atskirus gabalus. Neįmanoma visko bus užtikrinti, policija negali to kontroliuoti. Mes turime taisyklę, pagal kurią transportas, prekės turi būti gabenamos ar kroviniai į artimiausią vietą, bet šiaip tikrai niekas to neužtikrins ir atsiras daugybė piknaudžiavimo atvejų. Reikėtų tuos dalykus įrašyti į kabotažo direktyvą. Nėra priežasties, kodėl jie čia turėtų būti. Aš matau, kad mano šalyje kabotažas sugriovė rinką, atvėrė e, duris naujoms galimybėms. Transportas penkios dienos. Jūs pabloginote sąlygas. Tolimųjų reisų transportui. Jūs vietos e, rinkai ir tolimųjų reisų e, rinkai e, siūlote tuos pačius dalykus. Jūs e, daug ką pražiūrėjote, labai daug ką buvo galima padaryti, norint patikslinti teisės aktus, o dabar pamatysite, kokios bus jūsų pasiūlymų pasiekmes. Jūs paprasčiausiai svajojate, kad vairuotojai gyvens viešbučiuose, ten nakvos vairuotojui nesinori išeiti, palikti savo sunkvežimio, jis jaučiasi už tai atsakingas ir kiek matėte viešbučių, kurie gali priimti e, vairuotojus su sunkvežimis, kurie sveria 400 tonų. Tai yra didžiulė mašina. Ir iš tikrųjų jūs sukursite e, kažką neaiškaus ir sugriausite visiškai rinką. Ačiū, ponė Lungrinė. E, iš tikrųjų, antroji dalis ko gero nebus net aptarta, kur tiek daug klausimų. E, labai raginu visus laikytis trijų minučių pasisakymo laiko. Pone Vanderkam, žodis jums. E, Ačiū, pirmininkė. Tris minutės turime. Iš tikrųjų, trys minutės tai labai ilgas laikas. Bet kokiu atveju. Dėkoju, aš esu pranešęs dėl vairavimo ir poilsio laiko. Kaip jūs žinote, yra labai svarbu kalbėti apie tai ir šio ryto diskusija labai svarbi. Norėčiau septynis dalykus paminėti šiandieną. Pirmiausiai, e, ryšys tarp įvairių e, elementų Europos komisija, parlamentas ir taryba turi užtikrinti, kad mes taikysime vientisą požiūrį, nes kitaip e, sukursime tikrai labai sudėtingą situaciją ir pranešėjai bei šešėliniai pranešėjai turi glaudžiai bendradarbiauti, kad užsitikrintume tą vientisą požiūrį. Mano e, pranešime kalbama apie parkavimo vietas erdves negalime uždrausti žmonėms miegoti e, kabinose sunkvežimių, jeigu jie neturi galimybės kitur nakvoti. Mes turime numatyti galimybės, tam reikia numatyti vietas. Ir kaip sakė pirmininkė, mes turime tikrai užsitikrinti vientisą požiūrį į socialinę politiką. Reikia numatyti deramą atlygį, atlygį geras darbo sąlygos ir tie elementai turi atsispindėti visose, pasiūly, visose pasiūlymo dalyse. Tachografų klausimas taip pat kelia problemų ir aš sutinku su tuo, kas sakė visai neseniai pirmininkė. Jeigu galvosime apie 30-uosius metus, tai mes apsijuoksime kaip Europos Sąjunga. Aš pateiksiu pakeitimų dėl pagreitinimo dešimčia metų. E, ir mes turėtume taip pat galvoti apie tachografus ir galvoti, kaip visą tai finansuosime. Aš pritariu pasiūlymams, bet turėsiu su kolegomis aptarti išsameu pasiūlymus ir manau, kad e, reikia įmontuoti tachografus ir į e, lengvuosius krovininius automobilius. Man atrodo, Pitais Liungvenas yra teisus. Kabiotažo pasiūlymas yra nepaprastai platus. EPP frakcijai kelia susirūpinimą tai ir mes galvome apie tam tikrą apsigalvojimo laikotarpį po e, neriboto penkių dienų kabotažo. Ir kitas dalykas - priežiūra. Mes nepakankamai šį aspektą E, apimame dabartinėse teisės aktuose, reikia tam e, skirti dėmesio judumo priemonių pakete. Kolegė Montero, ir ačiū, kad laikėtės jums skirto. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visų pirma komisijai už tai, kad šiandien atėjo ir paaiškino mums, pristatė judumo priemonių paketą, kuris tikrai sudėtingas, kaip tai puikiai matosi. Ten yra daug ir teigiamų dalykų, bet dėl to, kad jis yra toks sudėtingas, mums reikės jam skirti labai daug dėmesio ir ši diskusija yra labai svarbi nustatant svarbiausias rytis. Kalbėjome apie vidaus rinką, apie socialinius e, aspektus, bet e, negalima pamiršti ir kelių apmokestinimo. Labai svarbu, kad šitie priemonių pasiūlymai leistų mums identifikuoti, kur yra dviprasmybė ir dėl ko kai kurios valstybės narės nusprendė taikyti vienašališkas priemonės, kurios dabar trukdo mums pasiekti to, ko mes visi ir siekiame, būtent bendrosios rinkos. Ir tos priemonės turėtų tikrai būti taikomos ir prižiūrimos ir tą turėtų daryti atitinkamos institucijos. Taigi norėtume pateikti aiškius, lengvai gyvendinamas priemonės, kurios garantuotų ir socialinį aspektą. Taigi Aišku, dar reikia nepamiršti ir naštos, ar tai bus administracinė ar finansinė, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes tiesą sakant, būtent jos ir atlieka daugiausia prekių gabenimo veiklos. Ir tos priemonės bus formuluojamos Europos institucijose, bet jos turi būti praktiškai gyvendinamos ir prieinamos tiems, kurie jas taikės. Na ir pabaigai, aš esu viena iš pranešėjų Ir kalbėdama apie savo sritį, norėčiau paminėti keletą dalykų dėl transporto priemonės naudojimo laiko konkrečioje valstybėje. Numatyta keturi mėnesiai. O koks yra pagrindimas tokiam pasiūlymui? Ar buvo atliktas poveikio vertinimas, kuris nurodė, kad keturi mėnesiai turėtų būti tas laikotarpis? Toliau kompetitingos institucijos atliekama priežiūra. Mes žinome, kad inspekcijos e, įvairiose valstybėse narėse veikia skirtingai, taigi čia galėtų kilti sunkumų dėl gyvendinimo. Toliau dėl nuomotų transporto priemonių priežiūros komisija nėra pateikusi nei jokio pasiūlymo dėl to. Žinome, kad dabar yra 28 taisyklių rinkiniai. Ir yra pasiūlytos konkrečios priemonės kai kuriuose valstybėse narėse, bet kitose valstybėse, pavyzdžiui, Slovenijoje ir Slovakijoje, šis rytis yra visiškai liberalizuota. Taigi dėkoju už pristatymą, bet dar reikia pasitikslinti į kai ką. Pone Lukaševska. Dėkui, pirmininkė. Man atrodo, kad svarbiausia per daug neskubėti gilinantis į šią, šį e, priemonių paketą nes tikrai turime panaikinti galimybės piknaudžiauti ir įvesti tokius pokyčius, kuriuos paskui ir gyvendins pramonė. Ir taip pat norime, kad vartotojai, mūsų rinkėjai būtų patenkinti mūsų darbu. Aš turiu keletą klausimų. Norėčiau paklausti komisijos dėl komandiruojamų darbuotojų. Iš pradžių buvo pasakyta, kad bus leks specialis transporto sričiai, o dabar jau girdime, kad e, ta užimtumo e, dalis bus reglamentuojama kitur, kad ją reglamentuos tie, kurie gilinasi į užimtumo klausimus. Taigi mano klausimas yra, ar jūs norite, kad transporto komitetas ir būtų pagrindinis visam paketui, ar jūs norite, kad užimtumo reikalų komitetas e, būtų atsakingas už užimtumo klausimus. Toliau kabotažas. Buvo nustatyta maždaug, kad 15 valstybių narių patenkintos pasiūlymu, o 13 valstybių narių iš vidurio Europos mano, kad joms tai atneštų neigiamų pasiekmių. Aš norėčiau priminti, kad kabotažas sudaro tik tai 2 procentus visos transporto veiklos. Taigi čia pagrindinis tikslas buvo išvengti transporto priemonių važinėjimo tuščiomis ir kad nebūtų teršiama aplinka dėl to. Taigi, kas komisijai iš tikrųjų yra svarbiau, ar jums rūpi aplinka, e, transporto priemonės važiuojančios tuščiomis be krovinio, ar jūs tiesiog norite, kad vienos valstybės narės būtų patenkintos, o kitos supykusios. Dar vienas dalykas - dempingas. Žodynė, jeigu pažiūrėsime, tai dempingas apibrėžiamas kaip prekės ar paslaugos teikimas už mažesnę kainą negu savikaina bet aš dar nesu mačiusi nei vienos transporto įmonės ir apskritai jokios įmonės, kuri siūlytų paslaugas už mažesnę kainą negu savikaina. Mes jau kalbame apie konkurencingumą ir konkurenciją. Žinau, kad kai kurie iš jūsų tiesiog atsisakote tai pripažinti, bet turite tai pripažinti. Jūs turite sutikti su tuo, kad valstybės narės yra skirtingo išsivystimo lygio ir kainų lygis yra skirtingas valstybėse narėse. Aš, ta, aš suprantu, kokia yra pagrindinė nau, e, mintis, bet nepiknaudžiaukime to terminų dempingas. Izabela Del Monte. Ačiū, kad laikėtės jums paskirtų laiko. Kolegė Del Monte suteiksime žodį. Aš tik norėjau pasakyti, kad kadangi neįmanoma bus surenkti diskusijos e, surenkti antroji, dėl antrosios mūsų diskusijos dalies, tai jau vėluojame septynės minutės, tiesiog leisime pasisakyti pranešėjui ir šešėliniam, šešėliniu, vienam šešėliniu pranešėjui ir viskas. Tai štai, praneš... Dabar ponė Demonte kalbės, o paskui ponas Van Mittenburg. Ir paskui ponas Dėl ir persim prie antros diskusijos. O manau, kad komisija galės pateikti bendrą atsakymą visus iškeltus klausimus. Pone Demonte, žodis jums. No. No, problem, la... Pirmininkas, pranešėjai šią temą turės galimybę kalbėti. O antroje diskusijoje kalbančių deputatų nuomonė yra tokia pat svarbi, kaip ir pirmoje diskusijoje. Pone Muti, žodis jums. Ačiū, pone pirmininkė. Pritariu. Kolegoms reikia rasti sutarimus, nes negalime laukti kadencijos pabaigos nesusitarę dėl šio paketo. Dėl vairavimo ir polisio laiko. Aš manau, kad reikia atskirti keleivinį transportą nuo krovininio. Manau, kad visa tai turi būti daug lankščiau vertinama, galima atsižvelgti, pavyzdžiui, į turistus, kurie nori kažkur sustoti. Tad tie sustojimai turėtų būti, ko gero, iš vairavimo laiko išminusuojami. Šio, šių dviejų tipų, kaip jau sakiau, transporto rūšis turėtų būti tinkamai atskirtos. Turime komisijos siūlymą dėl 151 reglamento. Ten yra kalbama apie e, dėl namų adreso, nes rezidencija gali būti vienas adresas, ten, kur jūs gyvenate įprastai, o būstinė galėtų būti savotiškai ta vieta, kur žmogus pasirinko, pavyzdžiui, pasidėti savo daiktus. Dėl to irgi turim priimti sprendimą. Dabar poilsio laikas sunkvežimo vairuotojų. Ar komisija turi kokį nors tyrimą dėl vietų, kad, kur būtų galima saugiai vairuotojui sustoti. Tai nebūtinai gali būti viešbutis, tai gali tiesiog pateikti atsakymus į klausimus ir, pavyzdžiui, pakelėse įrengti viešbučius gali būti pernelyg brangi priemonė. Galbūt būtų galima rasti kitų priemonių. Numatyti tokias struktūras, kaip buvo siūloma, siūloma kaip, kai dėl kabotažo kreipiuosi Europos komisiją ir noriu paklausti, kaip komisija ruošiasi spręsti tarp valstybinio transporto problemą. E, problema svarbiausia šiandien yra ta, ir čia sutinku su tais, kurie sakė, kad trūksta kontrolės. Problema yra ta, kad labai sunku tas taisyklės visas apeiti, išvengti, ypač kai vykdomi tarptautiniai pervežimai. Ir manyčiau, kad būtų klaida laukti per nelik ilgai, tiesiog reikia priimti sprendimą dabar dėl kontrolės klausimų. Man atrodo, vairuotojai nėra saugus sustoti bet kokioje stovėjimo aikštelėje, o kol kas sankcijų nėra ir sprendimų priimtų nėra. Pondui dėlį žodis, dvi minutės. Merci, madame la présidente. Actually, uh, as a... Dėkuoju, pirmininkė. Kai mes veikiame kaip teisėkros atstovai, mano nuomonė, turime spręsti tam tikrus klausimus, ne tik tai e, kurti teisės aktų dėl paties proceso, dėl transporto. Mums reikia spręsti e, problemas susijusias su tuo, kaip visuose valstybėse narėse vienodai sukurti veikimo sąlygas. Taip pat reikia iškių taisyklių biurokratijai sumažinti, pirmiausia, mažoms įmonėms, MVI. Taip pat reikia tokių taisyklių, kurios neleistų piktnaudžiauti teisės aktais. Reikia tokių taisyklių, kurios būtų tikrai taikomos ir įgyvendinamos. Aš esu EPP šešėlinis panešėjas dėl leks specialis dalies e, viso pasiūlymo ir galiu atvirai pasakyti, kad tikrai abejoju dėl to, ar komisijos pasiūlymas, e, dėl kur, pagal pasiūlymą tarptautinis transportas e, bus e, priskiriamas darbuotojų komandiravimo direktyvai, ar tai atitiks lūkesčius. Kaip kolega Robertas Zylė sakė, pagrindinis komitetas šioje srityje yra užimtumo komitetas – kuris užsima darbuotojų komandiravimo e, klausimais. Transportas yra minimas tik konstatuojamoje dalyje, kurios numeris yra dešimtas. Ir aš nematau teisinio pagrindo išskyrus uh, konstatuojamasias dalis ir jeigu jos bus laikomos griežtais teisės aktais ar griežtomis taisyklėmis, taigi aš nežinau, kaip išspręsti šią problemą, kaip tarptautinį transportą priskirti darbuotojų komandiravimo klausimui. Yra daug klausimų, daug abejonių dėl to, kaip galime pasiekti susitarimą, kaip galime kalbėtis, tačiau aš manau, kad mes turime daugiau lankstumo pademonstruoti. Taigi tiek. Ačiū. Ponas Van Mitterburg. Dėkoju trumpai, nes kolegos jau kalbėjo, šis judumo priemonių rinkinys yra labai svarbus, mes dėl rinkos procesų turėtume skirti savo daugiau laiko. Reikia užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp vidaus rinkos ir e, vairuotojų apsaugos, pavyzdžiui, o dėl vairuotojų, kai kalbame apie polsio ir vairavimo laiką, mes turime e, aštuntą e, į straipsnį patikslinti, tiksliau, aštuntą straipsnį. E, reikia geresnio teisinio apibrėžimo ir sutinku su kolega Telička, kad mes turime užtikrinti saugias parkavimo vietas, nes dabar labai daug kas kenčia nuo to, kad parkavimo vietos, ypač pasienio regionuose, e, yra labai sudėtingos, sunku rasti jų. E, penkias dienos neriboto vairavimo kabotažas per nelik daug, trys dienos mūsų nuomonė būtų geras kompromisas, nes mes taip pat turėtume atsižvelgti tai, kad aplinkos apsauga yra labai svarbu ir reikia užtikrinti, kad tušti sunkvežimiai nevažinėtų po Europos Sąjungą. Taip pat turime galvoti apie rinkų atvėrimą, ne kelių transporto liberalizavimą. Supraskite, kolegos, kad mes kalbame ir apie darbo vietas, kurioms iškilo pavojus ne tik Prancūzijoje, Niderlanduose, bet ir Rumunijoje, Bulgarijoje ir mes turime nepamiršti ES piliečių gyvenančių būtent tose šalyse. Nereikia skaidytis, bet reikia ieškoti galimybių, kaip e, tiesti, statyti tiltus. Dar vienas dalykas. E, minima buvo, e, kad bus taikoma darbuotojų komandiravimo direktyva tarptautiniam transportui. Man atrodo, kad tai yra visiškai net tinkamas dalykas ir visiškai pritariu tam, ką sakė kolega Vandenkamp. 21 amžiuje mums reikia skaitmeninių išeičių, mums reikia skaitmeninių tachografų ir reikia to dabar mums e, jų nereikia lengviesiems krovininiams automobiliams, nes, e, pavyzdžiui, siuntų pristatytojai susidurs su labai rimtais sunkumais. Tada mes turime užsitikrinti subalansuotą požiūrį. Dabar ponas Krameris. Dėkuoju. Man nepatinka tai, kad taisyklės viduryje žaidimo keičiamos, kai kas kalbėjo ilgiau, dabar trumpinamas kalbėjimo laikas, o kitiem iš vis pasakyta, kad negalės kalbėti. Kažkas kalba ilgiausiai, o kažkas iš vis dabar nebegalės pasakyti. Taigi tiek, o dabar e, prie reikalo e, konkurencija turi būti sąžininga ir ga, sąnaudai, e, sąnaudos kaštai turi būti labai svarbus dalykas minimalus atlygis ir verslas ir sąžininga konkurencija. Nesažininga konkurencija mums yra neprimtinas dalykas. Reikia taikyti baudas, bausmės už tai reikia taikyti dermas sąlygas. Mes turime galvoti ne apie 30-uosius metus, jau kalbėjome apie tachografus ir išmanesias iniciatyvas daugybę metų, o kainuoja tai netaip jau labai daug. Svarbiausia yra, kad nebebūtų sukčiaujama ir mes turime kaip galima greičiau spręsti šią problemą kai, kurie, kai kurios transporto priemonės apmokestinamos nebūtinai mažesnės, nebūtinai uh, maži operatoriai, bet naudojamasi keliais taip pat kaip ir e, visur kitur ir mes turime spręsti pagrindinius klausimus. Peteris Linkrudas e, yra teisus. E, pavyzdžiui, Vokietijoje negalima sunkvežimiais važiuoti Vokietijos keliuose savaitgaliais penkias dienas galima minimalus atlyginimas, jeigu e, rumūnas e, važiuoja Vokietijoje ar Niderlanduose, mega tas žmogus e, kas naktį savo sunkvežimio kabinoje ir ją mokama virš 200 eurų. Tai yra šiuo laikinė vergovė ir reikia kovoti su tokiais reiškiniais. Reikia užtikrinti taip pat, kad būtų tikrai taikomos tachografų e, nuostatos reikalavimai. Taip pat e, labai svarbus dalykas atlyginimai, tai kas buvo pasakyta dėl pasiūlymų dėl atlyginimų neteisinga. E, galbūt reikia galvoti apie 2000 atlyginimą vairuotojam. Kai kas moka minimalų atlygį ir taip pat reikia galvoti apie išlaidas, jų kompensavimą. Tai reiškia, kad tada pajamos bus virš 2000 eurų, bet tada e, nemokami bus mokesčiai ir taip bus apgaudinėjama valstybė mokesčių inspekcija. Mes turime imtis priemonės, kitaip atsiras socialinio dempingo, mes to nenorime. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš irgi manau, jog reikėtų, kad visi kolegos galėtų pasakyti savo nuomonę tokią svarbę temą. Šis paketas, mobilumo paketas buvo būtinas ir buvo pasiūlytas parlamente tam, kad būtų galima užtikrinti daugiau pusiausvyros transporto rinkoje, kad ta rinka būtų labiau integruota. Tačiau bijau, kad prie mus šį paketą, šį siūlymą mes pasieksime tik vieno didesnė, didesnio susiskaldimo. Uh, E, transporto rinkoje. Europos komisija šiandien mums sako, kad yra du blokai taryboje, du blokai valstybių narių, kurių pozicija kardinaliai skiriasi. Lygiai taip pat juk bus ir Europos parlamente. Kodėl? Todėl, kad negalima priimti tokių priemonių, kurios būtų naudingos tik kai kurioms valstybėms narėms ir kad būtų diskriminuojamos kitos. Tai yra centrinės ir rytų Europos valstybės. Reikia suvokti, kad taip, turime pareigą imtis priemonių dar, darbuotojų, piliečių labui. Turime skatinti socialinę apsaugą, bet tuo pat metu negalima priimti tokių priemonių, kurios iš rinkos eliminuos tas įmonės, kurios padeda kurti darbo vietas. Tuo būdu tik padidinsime nedarbą centrinėse ir rytų Europos valstybėse. Mano kolega, ponas Kramer, kalbėjo apie Rumunijos vairuotojo padėtį. Jis aštuonis mėnesius dirbo visoje Europoje be polsio laiko ir negalėdamas pareikalauti to, kas jam priklauso. Aš norėčiau paklausti, kur dirbo tas vairuotojas. Ar jis dirbo vakarų valstybės e, kokiai nors įmoniai, ar jis dirbo Rumunijos įmoniai. Tai kasgi piknaudžiavo šiuo atveju teisinę situaciją. Tai štai ką reikėtų išspręsti mūsų primamais teisės aktais. Manau, kad diskusijose pirmiausia tuo ir turėtume remtis, kai dėl antros diskusijų dalies ir norėčiau kadangi esu šešėlinė pranešėja pasinaudot progą pasisakyti, kad dėl automobilių, kad dėl sunkvežimio apmokestinimo e, pasisakysiu dabar, kad neprašyčiau žodžių dar paskui. Aš manau, Ir jūs galite, aišku, nesutikti ir aš, aišku, galėsiu savo klausimą užduoti paskui dėl, dėl tarifikavimo, dėl apmokestinimo. Ir aš manau, kad netgi tilpau savo pasisakymą laiką. Ačiū, ačiū poniai Tarpadel į mūsų komitetą atvyko iš Empil komiteto atstovas, atstovė tiksliau. Žodis jums. Prononcez votre nom. Oui, j'ai mal prononcé, pardon. Dlabajová, Mer, merci, merci. Thank you, thank you, <clears throat> madam chair. Ačiū pirmininkė. Nusprendžiau pasisakyti, nes aš esu viena iš šešėlinių pranešėjų dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos ir užimtumo reikalų komitete esu priskirta kaip pranešėja e, judumo priemonių paketo socialiniams aspektams, taigi mes turbūt matysimės pakankamai dažnai ateityje. Ir prieš dar komisijai pristatant e, darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūrą prieš pusantrų metų E, jau buvo visokių dalykų, aš galėčiau apie juos kalbėti čia ilgiausiai, bet nėra laiko, tai jeigu ką galėsite manęs paklausti. Noriu pasakyti štai, ką kolegos tikrai reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp paslaugų laisvo judėjimo ir darbuotojų apsaugos kas dabar yra svarstama užimtumo komitete ir aš visiškai prisiemu atsakomybę kaip viena iš šešėlių pranešėjų už tai. Tai daugiau yra kalbama apie darbuotojų apsaugą, bet ne apie laisvą paslaugų judėjimą. Man labai dėl to gaila, bet man atrodo, kad ir šešėlinių pranešėjų, bendra pranešėjų grupėje taip yra. Ir na, gaila, kad apie transportą yra kalbama tik tai konstatuojamoje dalyje. Ir man aš nuo pat pradžių kovojau, matote, kaip kovojau, kad transportas būtų paminėtas ir straipsnių tekste. Deja, kiti šešėliniai pranešėjai su tuo nesutiko. Taigi transportas dabar minimas tik tai konstatuojamoje dalyje ir man dėl to neramu yra dėl e, darbuotojų komandiravimo direktyvos e, įgyvendinimo laiko ir kitų e, priemonių įgyvendinimo. Ir man atrodo, kad įmonėms bus labai neaišku, kada kas turi būti taikoma. Balsavimas pirmadienį nežinau, gal jūs galėtumėte dar pasikalbėti su savo šešėniais pranešėjais iš savo frakcijų gal kažką ir galima būtų pakeisti, bet aišku, jau balsavimas yra suplanuotas ir nežinau, nors iš mano pusės man vis tiek atrodo, kad paslaugų laisvas judėjimas yra vienas iš pagrindinių svarbiausių principų ir man tas kompromisas dabar suformuoluotas nepatinka. Dar vienas dalykas ir esu pasirengusi apie tai kalbėti tikrai išsamei, nu, nes žinau visas detalės apie darbuotojų komandiravimo direktyvą. Man neramu dėl to, kaip vyksta komunikacija šio klausimu tai matosi ir girdisi ir čia. Užimtumo komitete kartais būna dar blogiau, turiu Jums pasakyti. Mes esam tikrai susiskaldę, Europą suskaldyta, remiamės iškasinėmis nuostatomis, vartojame žodžius, kurių neturėtume vartoti ir tikrai sunku yra rasti pusiausvyrą. Taigi būkime atsargus dėl to, ką sakome ir girdėjau kolegų E, kalbant apie Čekiją, tada paaiškėjo, kad ten kažkoks buvo flamas, kuris įsteigė įmonę Čekijoje, apie kurią buvo kalbama, tai ji buvo visai ne Čekų įmonė ir taip toliau. Aš manau, kad turime būti atsargus ir atidus, nes dabar atrodo, kad Ample komitetas permeta jums atsakomybę, nors transportą paminė tik tai konstatuojamoje dalyje. Ir dabar galiu pasakyti, kad na, dabar padėtis iš tai, kokie, pasakykit man, kokio atlyginimo sunkvežimio vairuotojų norite, aš jums pasakysiu, kokios jūs norite Europos. Aš dabar norėčiau, kad, kad komisija trumpai e, keletą minučių pakalbėtų ir ateityje galėsime išsameu pakalbėti apie tai. Mes, kaip žinote, turėjome nukelti balsavimą dėl pono Bas Eikuto pranešimo. Ta darysime kitą savaitę ir galbūt rasime būdų, kaip atnaujinti šias diskusijas, kad galėtume iš esmės pasikalbėti apie tai. Pone Verner, žodis dabar jums. Labai ačiū. Tikrai, gana sudėtinga per porą minučių atsakyti visus klausimus bet norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad komisija labai pritarė daugeliu išsakytų minčių. Tai turi būti vientisos taisyklės, vientisi pasiūlymai ir mes turime užtikrinti pusiausvyrą tarp uh, konkurencingumo, aplinkos apsaugos dalykų, socialinio aspekto ir įgyventinimo deramo. Mes turime dirbti kartu su jumis ir galvoti, kaip tą užtikrinti, kaip patvirtinti taisyklės, kurias būtų galima taikyti, o ne apeidinėti. Ir jeigu jūs man dabar leisite, aš norėčiau patikslinti tam tikrus dalykus dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Mes kaip suprantame, bendroji direktyva senoji 96 metų taikoma yra. Ir mes ką siūlome? Mes siūlome specialius, specialų teisės aktą e, transportui skirtą, kuris palengvintų, sušvelnintų taikymą. Būtų taikomi tik tam tikri kriterijai, pavyzdžiui, minimalus atlikis e, nuo trečios dienos tarptautiniam transportui ir iškart kabotažo operacijoms Mes darome skirtumą tarp tų dalykų ir man atrodo, kad yra labai svarbu atskirti tuos e, du dalykus, priklausome to, kokie, kokį jūs dienų skaičių pasirinksite. Dabar įgyvendinimas ir kaip jį užtikrinti. E, pirmininkė išsakė tokį surūpinimą. Yra keletas minėtinų elementų. Pirmiausiai, tachografas jo vaidmuo labai svarbus ir kuo greičiau mes perėsime prie išmaniųjų tachografų, tuo bus geriau. Dabar mes atliekame tyrimą, kurio rezultatas bus paskelbtas 18 metų pradžioje, vasario mėnesį ir manau, kad tai bus labai svarbus įnašas į mūsų diskusijas apie technologijas, kad būtų galima lengviau įgyvendinti šios reikalavimus. Taip pat mes siūlome daugiau bendradarbiavimo tarp nacionalinių institucijų. Mes norime, kad taisyklės būtų paprastesnės ir aiškesnės. Mes norime minimalų, minimalų kontrolės tankį užtikrinti, taip pat Mes manome, kad sankcijos yra nacionalinė kompetencija, jų neliečiame ir siūlome sustiprinti taisyklės susijusias su gera reputacija. E, transporto bendrovė, pavyzdžiui, jeigu jos praranda e, reputaciją, jos praranda licenciją. Tai nėra piniginė kažkokia sankcija, bet e, stipri labai paskata būtų. Dar vienas dalykas - poilsio sąlygos. Norėčiau šiek tiek apie jas pakalbėti. Pagal supaprastintas kabotažo taisyklės buvo siekiama nenumatyti konkretaus operacijų skaičiaus, nes labai sunku įtvirtinti tai, bet numatyti dienų konkretų skaičių. Per tas dienas, aišku, E, turi būti ir toliau taikomos įprastinės vairavimo ir poilsio taisyklės ir tai yra labai svarbus elementas, norint paaiškinti, kokios yra, pavyzdžiui, adekvačios poilsio sąlygos, jeigu kalbame apie savaitinį poilsį. Tai yra susijęs su e, saugiu parkavimu, sunkvežimiu, e, sunkvežimiu parkavimu ir aš noriu pasakyti, kad tyrimas tuo užsima ir mes tikimės, kad bus ilgainiui atsiras pakankamai parkavimo vietų saugių ir reikia užpildyti tokias baltasias dėmę žemėlėpė, jeigu jų pasi, paaiškės, kad yra ir reikia tuos visus dalykus patikslinti. Aišku, teisinė prasme nėra tie dalykai labai e, paprasti, aiškus, bet vairuotojas turi e, turėti galimybę pasirinkti, kokią vietą privačiai jis laiko savo namais. Tai, kadangi laiko nėra, galbūt tuo ir apsiribosiu, bet aš žinau, kad dėl e, lengvų krovininių automobilių taisyklių, dėl kombinuotojo transporto aš siūlau grįžti prie šių klausimų iškart, kai komisija pateiks pasiūlymą dėl e, nuomotų transporto priemonių keturių mėnesių, tai yra susijęs su sezoniniu laikotarpiu pakilimo pagal vertinimus. Tai yra susijęs su tam tikro laikotarpio e, trukme. Bet, kaip sakiau, mes esame pasirenkę dirbti su jumis. Ačiū. Dėkoju. Dabar antroji diskusijų dalis. Ji yra susijusi su mokesčiais. Pone Werner, vėl žodis jums, prašom. Kągi, kelių transportas. Jis didelę dalį sudaro keleivių transporto ir sausumos transporto ir dėl to jo daromos poveikis yra labai svarbus. Reikia spręsti oro taršos klausimą, atsirandančią dėl e, transporto ir apskritai reikia žiūrėti, kaip transportas galėtų prisidėti prie Paryžiaus susitarimo tikslų gyvendinimo. Tam reikia e, patvirtinti tam tikras e, politinės priemonės, iš kurių vienas svarbiausių yra kelių apmokestinimas ir mes norime pritaikyti čia principą teršėjas moka. Ir dėl to mes siūlome peržiūrėti ir pakeisti du teisės aktus, visų pirma, Eurovinjetės direktyvą, kad būtų daugiau nuseklumo užtikrinta kelių apmokestinime, o antra, Europos distancinių kelių apmokestinimo e, direktyva, EETS direktyva, sutrumpintai jį vadinama, kad e, naudojimasis keliais būtų pigesnis ir paprastesnis tiek tais, tiems, kurie jais naudojasi, tiek valstybėms narėms. Dabar dėl Eurovinietės direktyvos. Mes norime išplėsti jos taikymo sritį, kad e, jis apimtų visas transporto priemonės. Tai reiškia, kad direktyva bus taikoma ne tik tai sunkės svoriams transporto priemonėms, sunkvežimėms, bet ir e, mini su, autobusams, uh, tarpmesnės autobusams ir privatiems automobiliams, nes jie visi teršia orą, kaip ir visos kitos transporto priemonės važinėjančios keliais. Norime atsisakyti standartinio visiems vienodo mokesčio tarifo, kas buvo visą laiką standartinis principas, bet norime pereiti prie e, mokesčių priklausomų nuo nuvažiuojamo atstumo ir tam perėjimui bus numatytas ir pereinamasis laikotarpis. Taip pat norime, kad būtų paprasčiau apmokestinti e, išorės kaštus, kad ta sistema būtų paprastesnė, tokiu būdu tikime sumažinti oro taršą, triukšmą ir taip pat norime vadovautis realiais CO2 išmetimais e, apskaičiuojant mokesčius už kelius tiek komerciniams, tiek privačioms mašinoms, automobiliams. Taip pat e, transporto grūščių kaštus reikia įvertinti ir taip pat norime įvesti transporto gruščių vadinamąjį mokestį ir ieškoti kitų galbūt tinkamų finansinių sprendimų. Ir nežinau, kad man atrodo, kad gal parlamento nuomonė e, yra šiek tiek e, ambicingesnė, bet gal vis tiek susitarsime. Toliau dėl elektroninių kelių apmokestinimo sistemų mes norime irgi išspręsti kelias problemas. Viena iš jų yra tarptautinės sistemų saveikumo problema. Apie tai yra kalbama ir geležinkelio kontekste, bet tikrai kelių transporto pramoniai dabar tai yra didelė našta. Ir jau 2013 metais Europos parlamentas paragino komisiją imtis veiksmų, ką mes dabar ir darome. O antra problema tai yra tai, kad trūksta priemonių, kurios padėtų veiksmingai įgyvendinti nuobaudas priskiriamas užsienio vairuotojams ar transporto priemonėms, kurios, kurie nesusimokėjo mokesčių už kelius. Ir tokiu būdu yra prarandama 300 milijonų eurų per metus Taip pat numano, numatome privalomą keitimąsi informaciją tarp valstybių narių, būtent informaciją apie pažeidėjų e, inf duomenis, kurie nesusimokėjo už kelius. Ir taip pat EETS, Europos distancinio mokėjimo už kelius sistema galėtų padėti pašalinti dabar kilančius trikdžius ir sunkumus ir kelių naudotojai galėtų laisvai važinėti Europos keliais gal ir už, susimogėdami vieną kartą ar gaudami vieną sąskaitą faktūrą. Šitie du pasiūlymai yra nepriklausomi, jie turi būti nuoseklus ir dėrėti tarpusavėje, bet mes nemanome, kad reikėtų laukti, kol bus patvirtinta direktyva ir tik tada keisti sprendimą. Nes dabar tikrai jaučiasi pagreitis įgyvendinti pokyčius. Aš gavau žinių, jūs turbūt irgi, kad, kad teismas, teismo procesas vyksta dėl Vokietijos kelių transporto įmonės vienos ir aš manau, kad su šiuo teisės akto pasiūlymu mes spręsime rinkos susiskaldimo problemą Europoje. Taip pat nepamirškime, kad šioje srityje mes kalbame apie tokią pramonės šaką, kur Europos bendrovės yra tikrai pasaulio lyderės ir jeigu mes norime, kad EETS apmokestinimo sistema būtų sėkminga, turime judėti toliau. Dėkui. Vėlgi labai atidžiai stebėsiu jūsų pasisakymų laiką, nes posėdžio laiko liko nedaug. Noriu pasakyti, kad vyks klausimai šią temą, vyks kitų diskusijų tris minut, po tris minutės suteiksiu mūsų pranešėjams, paskui šešėliniai pranešėjai galės kalbėti dvi minutės. Tad dabar suteiksiu žodį poniai Rebudelon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš dėl Eurovinėtės direktyvos peržiūros norėčiau pasisakyti. Turi tikti šešis svarbius tikslus. Pirmiausia, uh, iš konkurencijos iškraipimus panaikinti tarp transporto įmonių ir įvairių transporto rūšių. Antra, panaikinti diskriminaciją tarp kelių eismo dalyvių. Ir trečia, būtina taip pat siekti Baltosios knygos tikslų, kad būtų visiškai e, taikomi principai teršėjas moka ir vartotojas moka. Dabar didelė dalis kelių e, yra apmokestimi pagal nuvažiuojamo atstumo e, kriterijų. Ketvirta, būtina greičiau pereiti prie švaraus judumo ir penkta, būtina kovoti su kelių būklės prastėjimu Europoje. Šešta, e, būtina turėti tinkamus mokesčius užnaudojimas į kelių infrastruktūrą. Atrodo, siūlymai yra nukreipti teisinga linkme, siūloma išplėsti šių taisyklių taikymą visiems sunkiems automobiliams, lengvesniems automobiliams taip pat ir siūloma uždrausti taikyti mokesčius susijęs su, su trukme. Taip pat būtina turėti skirtingus apmokesnimus pagal CO2 automobilių išmetamą kiekį į atmosferą. Būtina remtis baltąją knygą, atsižvelgti į tai, kiek realiai naudojamės į kelių infrastruktūrą ir skatinti vartotojus rinkti švarius automobilius. Tačiau dabar pastebėjau, du dalykus, kuriuos dar būtų galima pagerinti. Pirmiausia, dėl išorės sąnaudų. Komisijos siūlymas čia dar tebėra aptakus ir leidžia interpretuoti viską labai įvairiai. Būtent čia jau manau, kad padirbėsiu daugiau ir pasiūlysiu priemonės, kad transporto e, tolimojo e, sąnaudos būtų eksternalizuotos. Antra, dėl pajamų atsakamumo, jeigu pasirinksime tokias, tokią apmokestinimą, kuris bus susijęta su atstumu nuvažiuotų, reikėtų, kad tos rinkliavos būtų panaudotos kelių atnaujinimui. Ir kita vertus viešusius išlaidus skirtos uh, kelių būklės priežiūrai sumažėjo 30 procentų, bet aš manau, kad čia mes kalbame apie kelių saugumą, tai yra svarbu. Pajamos iš šių įmokų turėtų taip pat būti naudojamos tam, kad būtų galima apskatinti perimą prie švaresnio transporto. Būtent tam turėtų tarnauti ir kelių e, rinkliavų sistema. Kaip e, Europos komisija žiūri į tai, kad e, kad ga, ar negalės e, sunkvežimiai, pažiūrėjau, pasirinkti kelių ir važinėti nemokamais keliais, kaip su periferiniais regionais, ar reikėtų specifinių priemonių, kad būtų galima atsižvelgti šių regionų specifiškumą trečią, kiek Europos komisijos tekstas leis kompetentingoms struktūroms, ne valstybėse narėse, tokiems struktūroms kaip, pažiūrėjau, regioninės struktūros, įdėkti e, tų rinkliavų modelius, kaip, kodėl komisija mano, kad um, e, būtina susijęti su kelių infrastruktūros mokesčiais e, išorės sąnaudų klausimą. Ir e, ką daryti su keliais, kur nėra, regioniniais keliais, kur nėra, nu, kurie kol kas nėra apmokestinti, kas turėtų šios klausimus spręsti ir kaip tai daryti. Ačiū, kolega Stalinį, tris minutės. Dėkoju. Kai dėl elektronikos elektroninio apmokestinimo. Mes čia turime paminėti du dalykus. Dviejopas ant egzistuojančias taisyklės 2004 metų direktyvoje apie tai kalbama, Europos komisija ją pasiūlė peržiūrėti ir yra kitas sprendimas, sprendimas, prie kurio dar turėsime dirbti. Jis irgi bus minimas peržiūrinčią direktyvą. Pirma pastaba, kurią pasakė Europos komisijos atstovė, yra pakankamai kompleksiška. Mes turime didžiulę problemą. Nuo 2004 mums nepavyko atnaujinti siūlomos direktyvos, mums pavyko priimti tokius sprendimus, kurie gali padėti užtikrinti saveikumą. Reikėtų kol kas neturime tokios priemonės, kurie automobilyje pradėtų įskait, perskaityti visą eilę priemonių, leidžiančių apskaičiuoti mokėjimus už kelius atskiruose valstybėse narėse, o direktyvoje kaip tik siūloma tą problemą spręsti. Iki šiol ji yra neišspręsta 2004 metų dokumento, tos direktyvos versijoje, technologijos, kurios buvo siūlomos yra paminėtos. Tuo tarpu vėliau imta kalbėti apie standartus, apie normas tam tikras, kurių būtų privalu laikytis. Ką aš bandau pasakyti, sako kalbėtojas, ogi tai, kad atnaujinant šią direktyvą, pirmiausia, reikėtų siekti užtikrinti saveikumą, kad jis iš tikrųjų veiktų. Ir antra, būtų galima išspręsti tą kelių apmokestinimo problemą. Nes nuostoliai patiriami dideli, kai už kelius nemokama tarp valstybinių lygių. Turėsime spręsti ir kitą problemą, kur reikės ieškoti pusiausvyros tarp Europos parlamento ir komisijos. Peržiūrint šią direktyvą, technologijų sąrašo peržiūros versijoje nebėra. Jis jis, visą tai yra pateikta atskirame priedė. Gali atsitikti taip, kad komisija tiesiog deleguotojų akto pagalba pakeis šį priedą. Ir tuomet mūsų, svarbi, ta, mūsų tas pirmas aspektas, tas klausimas, dėl kurio mes jaučiam susirūpinimą, yra tas, kad parlamentas gali likti nušalintas nuo šių klausimų sprendimo. Technologijos išvardintos e, turi būti ne priedas, o to dokumento dalis. Nes čia yra grinai juridinis klausimas, kurį irgi turėsime išspręsti. Na, o visą kitą, aš manau, Europos komisija puikiai pristatė. Ačiū. Ačiū, kolega Reikė. Dvi minutės. Ačiū, pane pirmininkė. Norėčiau pasakyti jau gaila, kad vieni laisvai viršė pasisakymo laiką, o kitiems to pasisakymo laiko pritrūksta kai diskusijai numatyta valanda ir staiga ta diskusija trumpėja pusvalandžių, pusvalandį pridedant ankstesniai diskusijai, nėra gerai. Norėčiau pasakyti, kad visi sutarė dėl bendrų tikslų visų šių teisėkūros siūlymų. Reikia, kad vartotojai transporto tinklo galėtų naudotis visą transporto tinklų ir kad visiems būtų taikomos vienodos taisyklės. Reikėtų, kad keliai nebūtų naudojami veltui, kad nebūtų bereikalo kenkiama aplinkai, nes visą tai yra svarbu visai visuomeniai. Kitas dalykas, reikia užtikrinti, kad pajamos iš to būtų skirtos, iš tų rinkliavų būtų skirtos um, e, transporto problemoms spręsti. Kol kas transportas yra melžiama karvė kitoms rytims, kai iš transporto gaudamos lėšos iš tų rinkliavų nukreipiamos labai dažnai kitur. Tuo tarpu reikėtų spręsti aštriausias problemas egzistuojančias transporto srityje šių rinkliavų dėka. Man atrodo, teisinga yra taikyti apokesnimą už nuvažiuotą atstumą, nes kito teisingesnio būdo nėra. Tuo tarpu vinietės atveju Jums užtenka vieną kartą pervažiuoti šalį, važiuojant į kitą šalį, jūs mokate už metus. Lyg kasdien važinėtumėte keliais e, tos šalies, kurią kertate. Tai yra iš tikrųjų neteisinga. Na, e, aišku, e, finansinių požiūrį reikia numatyti kompensacijas už eksternalizavimo tam tikrus klausimus. Ir kai kurios dalykus patikslinti, nes Europos komisijos tekste ne viskas yra išdėstyta aiškiai lėšų e, nukreipimas transporto ne tik į kelius, bet ir kitų transporto rūšių pasirinkimas taip pat e, yra geras klausimas. Du trečdaliai um, automobilių yra lengvi krovininiai automobiliai, tad kodėl profesionalai turėtų mokėti mokesčius už kelius, o kodėl tie lengvi krovininiai neturėtų būti apmokestininti? Manau, kad turėtų. Kitas dalykas yra koncesijos tos, kurios egzistuoja. Tai irgi bus labai sudėtingas klausimas, kaip ir viniečių klausimas, kur, kur, kur taisyklės buvo įdėgusios valstybės narės. Manau, kad komisijos siūlymas yra nuoseklus, reikės irgi siekti tam tikro pozicijos sutapimų mūsų komitete. Pone Sengalova, prašau, žodis Jums. Děkuji za slovo, já jsem stínovou zpravodajkou eh, pro směrnici. Dėkoju už suteiktą žodį, esu šešėlinė pranešėja direktyvos, kur kalbam apie kelių rinkliavų sistemos tarpusavio saveikumą. Džiaugiamės šiuo dokumentu, tai yra tas siūlymas, kuris padės saveikumo įdėgymą ir visur kelių apmokestinimo sistemos bus saveikius Europoje. Neliks barjerų paslaugų teikėjams ir surinkliavų surinkimas vyks sklandžiau. Tai yra tas dalykas, kuris uh, skatina tam tikrus prieštaravimus. Ir pranešėjas kalba apie trečiąjį straipsnį, taip pat minimi deleguotieji teisės aktai, kur matome tam tikrus pakeitimus, technologijų pakeitimus, pavyzdžiui, elektroniniai sandoriai, taip pat minimi e, kai apmokama už kelius, reikės pasižiūrėti, kokios technologijos jau yra pasenusios, kokias technologijas teks numatyti Ir yra dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su nuostatomis. kur apie SET aspektus yra kalbama. Europos komisija turėtų pradėti atitinkamą procedūrą ir išnagrinėti tinkamai klausimą, o mes diskusijų metu galėtume uh, pareikšti savo nuomonę apie perkelimą šio, teis, apie perkelimą šio teisės aktų nacionalinę teisę. Reikėtų, kad visi tie darbai vyktų greitai, kad valstybės narės į savo nacionalinius teisės aktus galėtų kuo greičiau įtraukti šias nuostatas. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Dvi minutės ponui Kramer. Ja, vielen dank. Dėkuoju. Komisija labai daug ką yra gero numačiusi teršėjas moka principas e, e, vinjetė antisocialinių sąlygų prevencija, e, atstumas 250 tūkstančių, bet jeigu mes lyginsime tai su geležinkeliu, galime sakyti, kad jau turime seniai teisės aktus ir reikia, kad šimtas procentų reikia, kad būtų geležinkelių ir keliams e, tas pats reikalavimas taikomas. Jeigu to nebus padaryta, tai tada mes galėsime atsikratyti geležinkelių visiškai. Ir matome, kad yra nesveika konkurencija tarp aplinkai palankaus ir nepalankaus transporto. Kitas pastebėjimas - elektriniai automobiliai. 70 procentų, 75 procentų nuolaida mokesčio yra kitokios ir kainos dėl triukšmo. Numa, turi būti numatytos ne tik dėl energetikos suvartojimo, kodėl elektriniai automobiliai mokės mažiau, o ne elektriniai traukiniai yra dizelių varomi traukiniai, elektriniai traukiniai. Reikia taip pat numatyti geležinkeliams skirtingus įkainius. Tai būtų geras žingsnis į priekį. Dabar antkainis. Tai nepakeista. Mes žinome, kad senuosiuose e, regionuose dėl emisijų keliuose yra daug kalnų regionuose E, yra dėl, dėl, dėl taršos, pavyzdžiui, jaučiamas poveikis aplinkai, sniegas tirpsta kalnų viršūnėse. Visi kalba apie pereimą prie geležinkelio, bet kaip dėl e, pinigų reikėtų, kaip Šveicarija elgtis, paimti iš transporto sektoriaus lėšas ir investuoti geležinkelio transportą. Uh, tą pas, galima pasakyti apie visus kelius, visas transporto priemonės. Taip, geležinkelio tunelis finansuojamas buvo. Pone Bar. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti dėl Eurovindėtės. Norėčiau padėkoti komisijai už jos pasiūlymus E, pritariu kolegijai Kristin Revodanjų, kuri kalbėjo apie mūsų iššūkius ir apie pagrindinius principus. Aš taip pat galvoju, kad komisijos pasiūlymas yra tikrai neblogas. Pritariu principui, kad teršėjas moka, vartotojas moka. Tokiu būdu mes galime pritarti pasiūlymui pagal kurį kiekvienas vartotojas turės mokėti ir nebus jokių skirtumų pagal transporto rūšis ar automobilių, automobilių rūšius e, dėl antkainio. E, reikia gauti patikinimus, kad tikrai už naudojimas infrastruktūra bus numatyti tam tikri elementai. Apmaudu, kad komisija čia nėra pakankamai ambicinga. Ką tik tai kolega e, Krameris kalbėjo apie mm, Švedijos modelį, galbūt ir mes galėjome kažką panašaus e, pasirinkti. Komisija kalba apie uh, grūščių mokestį. Reikia galvoti realistiškai. Aš tikiuosi, kad parlamentas bus e, ambicingesnis. Tas klausimas, kuris, e, klausimas, kuris man aktualus yra toks, ar reikėtų e, bendras sąlygas ES mastu apibriežti, galbūt valstybės narės gali savo poreikius geriau apibriežti ir uh, mokesčiai ar neigiamai nepaveiks neturtingų gyventojų. Reikia pagalvoti, kaip ar tai neatsilieps ekonominiai situacijai. Dėl tarpusavio sąveikos aš visiškai pritariu kolegai Salinį, taip pat Olgai Sendėliovai, reikia dirbti kartu. Komisijos pasiūlymas gali e, reikšti, kad vartotojai turės mokėti e, daugiau, bet reikia užtikrinti, kad pajamos gautos bus tikrai investuotos į infrastruktūrą. Taip pat reikia išorės kaštus e, kaip nors į juos atsižvelgti. Dabar tapardėl dviems mintims. Dėkuoju komisijai už pasisakymą. Norėjau uh, paklausti tik tai apie savo sritį. Tai yra sunkia svoriams, sunkia svoriams transporto priemonėms taikomi mokesčiai, atstumas yra svarbus dalykas e, tam, kad mes užtikrintume tvarų transportą ir atsisakytume taršaus transporto. Taip pat negalime uh, ignoruoti to fakto, kad komisijos pasiūlymas e, dėl e, mokesčių mažnymo e, sukurs disbalansą, nukentės vietos bendruomenės. Ir iki šiol finansų ministerijos rinko lėšas dabar tvarka pasikeis. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, kaip bus bandoma tą disbalansą panaikinti, ypač šalyse, kurios dabar priklausomos yra nuo kelių transporto. Kitaip tariant, kaip galima užtikrinti pusiausvę tarp mokesčių už automobilį mažinimo ir laikotarpio, kada tai bus padarys, ir sumažinimo mokesčio už atstumą. Dėkoju, kad laikėtės jums kito kalbėjimo laiko. Dabar Van Milterberg. Prašom. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Europoje mums iškilo labai didelis iššūkis sumažinti CO2 išmetimus ir kitokią taršą. Ir tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų pagal Paryžiaus susitarimą. Turime kovoti su klimato kaita ir aplinkos ir oro tarša. Aš labai džiaugiuosi, kad transporto komitetas šiandieną gali jau pasakyti, kad patvirtino pranešimą, kuris sumažins taršalų išmetimus. Ir man atrodo, kad jeigu mes norime visi sukurti geresnį pasaulį, švaresnį pasaulį savo vaikams ir būsimoms kartoms, tai būtent taip ir turime elgtis. Uh, ir manau visi mes turime padvigubinti savo dedamas pastangas ir daryti viską, ką galime, kad sumažintume anglės dvideginio išmetimų kiekius. Taip pat reikia spręsti ir aviacijos, ir laivybos sektoriaus problemas, ir taip pat ir kelių transportą. Ir noriu pasakyti, kad tikrai džiugu, kad yra parengtas priemonių paketas, kuris uh, būtent šito tikslo ir sieks, nes mes jau kurį laiką komisijos prašėme patarti mums, pasakyti, ka, kaip būtų galima kovoti su PVM išimtimis, oro bilietų kainų, kainodaros rytį ir kaip sukurti sažiningesnės sąlygas įvairioms transporto rūšims. Man atrodo, kad kainų, e, kainodaros iniciatyvos ir paskatos yra vienas iš būdų tą daryti. Taip, aš palaikau šitą principą, teršėjas moka ir tas, kuris išskiria CO2, kad tas turi ir mokėti. Tikrai geras principas ir manau, kad jeigu mes sieksime švaresnio transporto, atsiras ir naujų darbo vietų ir taip pat aplinka ir oras tap švaresnė. Ir Vokietijoje, pavyzdžiui, kelių rinkliavų sistema, man atrodo, keistoka, nes jų planas keistokas, nes, nes ne visai dera su komisijos mąstysena ir man įdomu, kodėl taip yra, nes mes sakėme, kad naudotojas ir teršėjas turi mokėti, toks yra mūsų principas, o dabar Vokietijoje atrodo, kad e, to tipo nėra laikomasi. Ir bendras judumo priemonių paketo tikslas yra skatinti taip pat ir saugumą keliuose bet kokią kainą, todėl aš manau, kad reikės pakoreguoti pateiktus pasiūlymus reikiamą kryptimį, bet manau, kad galite kliautis mūsų palaikymu ir mes, transporto komitetas, tikrai esame už tai, kad 21 amžiuje e, oras būtų švaresnis. Dėkui. Pone Krameri, 10 sekundžių jūsų klausimui. Taip, man ką tik pasakė, kad Austrija vėl skundžiasi dėl Vokietijos kelių apmokestinimo sistemos. Jūs sakėte, kad nenorime diskriminacijos, ponas Junkeris irgi to nenori, bet štai situacija, ką daryti? Ar tos bus laukiama, kol Teisingumo teismas priims savo nuosprendį, ar jūs savo galės norite perleisti Teisingumo teismą? Ačiū, ponė Kramer, jūs kalbėjote 22 sekundės. Tai irgi neblogai. Dabar žiūriu į komisiją, ponė Werner. Uh, Jums septynios minutės. Daugiau negu tos keturios minutės, kurias buvau Jums suteikus iš pradžių. Dėkoju. Mes labai džiaugiamės ir norime padėkoti pranešėjams ir kitiems pasisekiusiems už teigiamą reakciją dėl to, kaip yra subalansuotas mūsų pasiūlymas ir taip pat noriu paprašyti kolegos Edil Liežuo, kad jis man padėtų atsakyti į kai kurios sudėtingesnius jūsų užduotus klausimus. Iš eilės ir pradėsiu. Pone Revo klausė, ką daryti dėl uh, šalutinių kelių. Aišku, reikia nepamiršti subsidiarumo principo, mes negalime pernelyg uh, daug kištis į šalutinių kelių tinklų reglamentavimą, bet žinoma norime, kad būtų vengiama transporto nukreipimo ir manome, kad ateityje reikės pasinaudoti technologijomis ir palidovų pagalba būtų galima sekti ir stebėti, kaip išsidėsti apmokysinti keliai. Taip pat jūs klausėte apie regionus, bet jūsų pasiūlymas sunkiai suderinamas su tuo principu, kad moka teršėjas ir vartotojas. Tai toks atsakymas būtų ponui Bach, o ponė Bartel noriu pasakyti, kad e, be abejo reikia žiūrėti bendrai į tai, kaip yra apmokestinami kelių naudotojai. Mūsų pasiūlymas yra ambicingesnis, bet vis tiek e, kelių rinkliavos dydžių sprendimas lieka valstybių narių kompetencijoje mes galime pasakyti, kad jeigu jos nuspręs apmokestinti kelius, tai jos turės laikytis Eurovinietės direktyvos nuostatų. Na ir taip pat tas antras elementas susijęs su apmokestinimu, kuris galėtų padėti išlyginti mokestinę naštą arba uh, ją, ją dėkti labiau socialinį aspektą, bet e, mūsų pasiūlyme apie tai nekalbama. Dar labai svarbi jūsų pasisakymo dalis buvo apie, pinigų, apie lėšų, surinktų lėšų panaudojimą. Čia esame atviri diskusijoms. Mes norėtume, kad tos lėšos be abejo būtų skiriamos tvarioms transporto priemonėms. Pone Krameri, mes tas antkain... kas... antkainius paskirstėme plačiau, numatėme keliose regionuose juos ir galima, aišku, žiūrėti, kaip yra e, geležinkelių srity. O dėl to, kaip komisija vertina skirtingas transporto rūšis, tai komisija dabar vykdo labai didelę studiją apie išorės kaštų internalizavimą įvairių transporto rūšių kontekste, bet dėja ta studija dar nėra baigta, todėl negalime vadovautis jos rezultatais dar kol kas. Pone Rikė, mes puikiai žinome, kokie sunkumai kyla perinamojų laikotarpių, kad nėra lengva tos visus iššūkius priimti ir dėl nuolaidų, ir dėl esamų vinjetės nuostatų, bet mes pasigilinsime iš tą klausimą ir peržiūrėsime laiko terminus. Ir galiausiai dėl EETS apmokestimo sistemos siūloma pakoreguoti technologijas deleguotųjų aktų pagalba. Na, kodėl komisija siūlo tai, kas siūlo? Tikrai ne todėl, kad suma, sumažintume technologijų panaudojimą, mes tikrai suprantame, kad technologijos yra esminis elementas užtikrinantis sistemos funkcionavimą, bet mes norime, kad korekcijos būtų gyvendinamos greitai, kad nereikėtų visą laiką e, naudotis įprastinė teisėkuros procedūra. Mes norime, kad e, paprasčiau vyktų naujų technologijų stebėsena ir naujų technologijų dėgymas. Būtent todėl mes siūlėme deleguotusius aktus. Tai tiek. Ir dar dėl Vokietijos bylos teisme. Žinot, kad komisija jau baigė pažeidimo procedūrą jau senokai ir bandėme tarpininkauti tarp Vokietijos ir Austrijos, kai 259 straipsnio procedūra buvo pradėta ir mes gerbėme Austrijos sprendimą dabar kreiptis į teismą, bet tikrai norėtume su jumis dirbti kartu, ieškoti europinių sprendimų, kad greitai viską išspręstume. Labai ačiū. Dar keletą minučių. Dėkoju, kad vertėjai pasiliko su jumis keletą minučių ilgiau. Susitiksime e, spalio 8 dieną, kalbėsime apie socialinius dalykus, mobilumo paketą ir e, kartu su užimtumo komitetu dirbsime. E, Devinta, devintos spalio posėdis yra baigiamas. Je vous ferai parvenir notamment un mail. E, dėl balsavimo aš jums pranešiu. Kol kas nežinau nei kur vyks, nei kada tas balsavimas. Tik prieš porą valandų apsisprendėme e, nukelti balsavimą, bet aš neburtininkė, tai kol kas nieko nežinau. Malonios popietės visiems, viso gero.